So can the political advisor me tell if the member... Kolegos sako, kad jeigu kolegos e, susėstų, nes jau yra trys minutės po pusę e, trijų, po pusę trijų, tai, o posėdėje dalyvauja tik tai vienas e, komiteto narys. Nežinau, kokios viso to priežastys.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 So, as I promised, five minutes past, we will start. Galime pradėti dabar darbus. Iš karto pereikime nuo 20 darbo tvarkės punkto. Pasikeitimas nuomonėmis dėl tvarumo susitarimo su Bangladešu. Šį rytą mes jau kalbėjome e, apie GSP bendrijos e, bendrųjų tarifų lengvatų sistemą ir taip pat buvo paliestas Bangladešo klausimas. Bangladešas yra vienas iš didžiausių naudos gavėjų pagal e, GSP sistemą. Jeigu neklystų, 66 e, procentai importo į Europos Sąjungos yra iš Bangladešo vadovaujantis e, minėta e, sistema. Taigi e, Bangladešas tikrai turi naudos. Tačiau 2013 metais įvyko tragedija susijusi su tekstilės pramonė. Tuo metu turėjome galimybės plačiau susipažinti su šiuo klausimu ir atsižvelgianti tai buvo parengtas tvarumo susitarimas su Bangladešu. Dabar mes stebime, kaip sustarimas yra įgyvendinamas. Jau buvo organizuotos ne vienos diskusijos komitete. Taip pat ir stebėsenos darbo grupiai e, skirtai Azijai Be to, mūsų delegacija apsilankė Bangladeše. Tai buvo 2016 m. lapkričio mėnesį. O dabar. Atsiprašau, pirmininkė, dėl darbo tvarkos. Aš matau, kad yra svečių iš Bangladešo. Ir kadangi daugelis kolegų posėdėje nedalyvauja, gal būtų galima skirti daugiau dėmesio mūsų svečiams, kad jie išsakytų komentarų. Pirmininkas sako ne. Todėl, kad e, esu Europos parlamento narys jau ilgą laiką ir žinau, kad jeigu mes skirsime šiai temai daugiau laiko iš pat pradžių, tada, na, gali būti, kad e, pritrūksime laiko kitiems e, dalykams. Todėl labai svarbu būtų laikytis e, esamų taisyklių. Deja, šiuo atveju, gerbiamas kolega, negaliu atsižvelgti į jūsų prašymą. Dabar Žvelgime į situaciją e, Bangladeše. Mes žinome, kad susitarimo peržiūra yra įtraukta į darbo tvarkę, taip pat yra parengta ir Tartautinės darbo organizacijos ekspertų ataskaita. Taigi mes dabar turėtumėm pakalbėti apie galimą ateitį ir kaip buvo sakyta, mes esame pakvietę svečių poną Hase, tai yra Bangladešo ambasadorius. Noriu pasveikinti jūs atvykus. Pone Kartis, tai yra normų departamento e, vadovo pavaduotoja iš e, Tartutinės darbo organizacijos. Taip pat esame pakvietę ir ponę Jenny Holcroft, kuri yra iš e, Industrial Global Union profsąjungos. E, Ir taip pat esame pakvietę Pierą Gröning, kuris yra iš Amfori organizacijos. Dabar norėčiau suteikti žodį Tarptautinės darbo organizacijos atstoviai. E, jums yra skirtos penkios minutės, kad jūs pristatytumėt situaciją Bangladeše. Much, Ačiū pirmininkė. Man didžiulė garbė atstovauti uh, E, tarptautinę darbo organizaciją. Ačiū už gautą kvietimą. TDO ir ES yra partneriai e, įgyvendinant tvarumo susitarimą. E, jos siekia, kad Bangladešo vyriausybė pasiektų įvairių tikslų susijusių ir su darbo inspekcija, kad būtų pagerintos darbo sąlygos, apsaugotos darbuotojų teisės. Kalbant apie TDO bendradarbiavimą su Bangladešo vyriausybė, jis iš tiesų yra ženklus. Turiu omeny tai, kad e, vyksta įvairios, yra vykdomos įvairios e, techninės pagalbos programos. Be, be kita ko, mūsų organizacija e, atlieka inspektavimo darbą. E, ir e, kadangi Bangladešo vyriausybė e, ratifikavo septynės iš devinių TDO konvencijų, mūsų darbas tapo lengvesnis. Norėčiau pristatyti Jums pokyčius per pastaruosius metus ir konsultacinių organizacijų komentarus. Bangladešo vyriausybė kreipėsi į TDO standartų komitetą. Ne vieną kartą buvo kalbama apie laisvės į asociacijas konvenciją, kaip ji turėtų būti gyvendinta. Na ir e, standartų komitetas priejo išvados e, bei rekomendacijų, e, kurias pristatė Magladešų vyriausybei. Komitetas paminėjo, kad problemos yra ilgalaikės, jos turi būti sprendžiamos, kalbant apie minėtą konvenciją ir ankstesnės e, komitete vykusias diskusijas. Buvo sakyta, kad mažai yra pažangos ir reikia siekti jos kuo galima greičiau. Standartų komitetas pasakė, kad reikia keisti Bangladešo darbo teisę, siekiant užtikrinti, kad e, minėtas teisės aktas užtikrintų e, asociacijos teisės ir kad būtų toliau tyriami E, atvejai, kai buvo neteisingai pritaikytos tiek finansinės, tiek baudžiamosios e, sankcijos. Be kita ko, mes kreipiamės į Bangladešo vyriausybę, kad prosąjungų registracijos klausimas būtų sprendžiamas kuo galima greičiau. Ekspertų komitetas posėdžiavo pereitų metų lapkričio gruodžio mėnesiais ir peržiūrėjo iškeltus klausimus. Taip pat buvo aptarti ir kiti klausimai susiję su darbo inspektavimo e, konvencija. E, TDO ataskaita buvo paviešinta internete prieš porą savaičių ir ekspertų e, komitetas konkrečiai pasakė, kad sveikina vyriausybės veiksmus keisti darbo teisę Taip pat e, ir sveikino procedūras, e, kurios buvo patvirtintos e, profsąjungų registravimui. Kitaip tariant, yra sutrumpintas laikas profsąjungų registracijai, taip pat buvo sukurtos ir internetinės svetainės su atitinkama informacija. Taip pat džiaugiamės, kad yra sukurtas trišalis komitetas. Tačiau, nepaisant to, buvo paminėta, kad na, yra naujų kaltinimų dėl to, kad yra vis dar persiekiami, baudžiami darbuotojai ir kad vis dar daug prašymų registruoti profsąjungas buvo atmesti. Jeigu pažvelgsite į darbo e, departamento internetinę svetainę, matysite, kad e, tie E, pakeiti, e, tie pareiškimai buvo atmesti dėl to, kad prosąjungos tiesiog netitiko tam tikrų narystės reikalavimų. E, ekspertų komitetas nelabai entuziastingai resureagavo į Bangladešo vyriausybės pasiūlymą, kad būtų mažinamas narystės reikalavimas, tai yra kiek procentiškai darbuotojų turi e, užsiregistruoti į profsąjungą, kad ji e, būtų registruojama pagal m, mm, dabartinius e, standartus. 69 procentai darbuotojų e, įmonių samdo mažiau nei 1000 e, darbuotojų. Tuo tarpu narystės profsąjungoje riba yra pakankamai aukšta. Ir dėl to mm, visą tai yra traktuojama kaip kliūtis steigti profsąjungas. Ekspertų komitetas taip pat sveikino vyriausybės pastangas, kad e, būtų teisės darbai suderinti su konvencija tačiau tuo pat metu pareiškia, kad lieka e, dar daug sprendžiamų klausimų. Ir tai, kad e, asociacijos galėtų būti e, kūriamos ne vien tik tai tam tikrose nustatytose zonose. Ekspertų komitetas pateikė pastabų ir dėl to, kad darbo inspektavimo institucijos uh, E, yra priklausomos nuo kitų institucijų ir dėja visą tai e, nedara su darbo inspektavimo konvencija, pagal kurią yra numatoma visiška tokių institucijų nepriklausomybė. Taigi tiek būtų iš mano pusės. E, jeigu turite kokių nors klausimų, mielai juos atsakysiu. For... Labai ačiū, dėkuoju už tokią apžvalgą. Ir dabar aš pirmiausia suteiksiu žodį profesinių sąjungų atstovams. Industry to all. E, žodis jums iš IG Metal. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už galimybę kreiptis į komitetą. Aš esu generalinio sekretoriaus pavaduotojo. E, ir Bangladešo sutarties vykdomojo komiteto vadovė. Mes Industrial turime 20 filialų Bangladeše, 15 iš jų veikia tekstilės ir rūbų sektorių. Šiandien aš norėčiau pristatyti, kokia padėtis yra vietoje. Iš profesinių uh, sąjungų perspektyvos norėčiau pranešti, kad smurto ir gazdinimo atmosfera profesinių sąjungų atžvilgių nepasikeitė. Mes nuolat matome incidentų, uh, Pažiūrėjau dabar į paskutinius skaičius. E, vasario 14 dieną 3 e, Rafilija SGSF kalbėjusi su fabriko darbuotojais, kai fabriko administracija išėjo, bandė nusitemti tos žmonės į savo kabinetus, kai organizatoriai nesutiko, jos tiesiog sumušė. Tai yra tipinis atvejs, niekas nepasikeitė ir e, matome, kad nusikalstamų uh, E, bylų, kriminalinių bylų kelimas yra taikoma kaip gazdinimo metodas. Turbūt prisimenate prieš maždaug 12 mėnesių, kokie kaltinimai buvo kelti e, vienu konkrečiu atveju, dauguma tų bylų neuždaryta, e, persiekojimų vyksta daug baudžiamųjų. Yra ir senesnių bylų, daugiau kaip dviejų metų senumo, kai darbuotojai buvo sulaikyti dėl labai abejotinų kaltinimų. Ir dabar jie kartą per mėnesį turi eiti į teismą, tai yra jų liktinio teistumo dalis. Ir e, jie privalo eiti ir tą dieną, kai eina į teismą, praranda atlyginimą darbe. Taigi tokie, m, mm, tokios procesai, tokie veiksmai ir toliau taikomi. E, profesinės sąjungos. E, E, turėjo savo biurą uždaryti Gazempur praėjusiais metais, kai buvo sukilę visi prieš netinkamus atlyginimus ir iki šiol negalima atidaryti e, tų biurų. Dabar dėl profesinių sąjungų teisės aktų, nepaisant to, kad įprastos veiklos procedūros yra nustatytos, vis tik tai dar profesinėms sąjungoms yra labai pavojinga būti regis, užsiregistruoti gamyklose. E, labai sunku profesinėms sąjungoms dirbti, nes darbuotojų e, sąrašų negalima gauti ir labai sunku pademonstruoti, kad sąrašai yra netikslus. Net pavyzdžiui, jeigu e, profsąjungai patinka, pavyksta surinkti parašų ir informacijos, kad 30 procentų vienoje ar kitoje gamykloje nori profesiniai sąjungos veikloje dalyvauti. Tai yra didelis prašymas. E, tada gamyklos e, pateiks naujus sąrašus, kitus sąrašus, dažnai neteisingus ir e, tada tiesiog pamatome, kad sąrašai nesutampa ir tenka viską atmesti. Bendrai mes manome, kad profesinių sąjungų veiklos atmosfera nepasikeitė, jungimosi laisvėjai ir toliau keliama daugybė kliūčių. Dar vienas dalykas, į kurį norėjau atkreipti jūsų dėmesį - atlyginimų nekilimas e, rūbų e, fabrikų darbuotojams ir jų darbo sauga. Bangladeše Nepuseniai buvo pradėta kalbėti apie tai, kad atlyginimai darbuotojams turi būti keliami ir įsteigta speciali valdyba, kuris sustinka kartą per me, penkis metus. E, atlyginimai Bangladeše yra mažiausi pasaulyje e, rūbų e, gamyklose dirbantiems žmonėms. Ir kai profesinės sąjungos bandė įsikišti, jokios paramos, jokių rezultatų nebuvo pasiekta. Kitas aspektas - Bangladešo sutarties tesinys kai pirmą kartą apie tai buvo kalbėta ir kai pirmą kartą pramonės e, bendrosios ir kitos e, asociacijos, kaip pasirašė sutartį, Bangladešo e, vyriausybė pasakė, kad net ta sutartis negalėtų būti užbaigta. Baigdama noriu pasakyti, kad pagaliau matome, jog suprantama, jog jeigu vyriausybės programa e, neperims toje sutartyje numatytų nuostatų, tada mes ir toliau kas šešis mėnesius stebėsime padėtį, mes suprantame, kad vis dar išlieka abejonių, ar bus susitarta tarp skirtingų pusių, įskaitant Banglažalo darbuotojus ir vyriausybę, taip pat tarptautinių įmonių. Ir turės būti susitarta dėl konkrečių kriterijų ir dėl to, ar vyriausybės programoje tie kriterijai tenkindami. Dabar pagal TDO E, nuomonė vyriausybės programoje nėra įmanoma e, įgyvendinti visų sutarties elementų ir mes tenksimės dėrėtis tol, kol tai taps įmanoma. Prašome, kad ir toliau būtų dedama daug dėmesio, kad būtų taikomi derami kriterijai ir atliekami derami vertinimai. Mes nemažai susirūpinimo jaučiame dėl vyriausybės programos, kaip ji galės prisidėti prie tarpininkavimo fabrikuose, gamyklose, jeigu ten nėra jokių darbo sutarčių. Ir e, mes čia kalbam apie stambių tarptautinių tar, įmonių daromas pastangas trukdyti. Mm, bendrai galime pasakyti, kad tas e, tvarumo susitarimas su Bangladešu nėra įgyvenintas, todėl mes norime, kad ir toliau būtų vykdomas tyrimas pagal GSP sistemą dėl Bangladešo pažeidimų. Ponas toliau Gröning iš e, užsienio priekybos asociacijos. Gal galit paaiškinti, ką reiškia tas sutrumpinimas amfori? Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau vokiškai kalbėti, jeigu jūs nieko prieš. Die, das ist, es handelt Taip, čia mes kalbame apie senuosius mechanizmus, kurie buvo naudojami tvariai priekybai sukurti. Dabar, turėdami amforį, mes tarsi ieškome naujų metodų, kaip pavadinimą suformuluoti. Mes turime daugiau negu 2000 mažmenininkų, E, keli milijonai eurų apyvarta, 1,7 milijardų, atsiprašau. Ir kaip tik dabar Amfori rengia tvarumo programą. Bangladešas, Kinė ir Indija yra tos valstybės, kurios sudaro 70 procentų bendro turinio, bendros apimties Niekas nestebina nenusteps to, kad mes tiek daug dėmesio tvarumui skiriame. Per paskutinius penkerius metus po Rana Plaza katastrofos 6000 amforiai įsakymų Bangladeše buvo įgyvendinta, e, daugiau negu 7000 mokymo priemonių pritaikyta. Aš kalbu čia konkrečiai apie sutartis ir apie e, konkrečias žinias, kurios mus pasiekė iš Bangladešo. Dabartinis susitarimas mūsų nuomonė buvo sėkmingas. Labai tvirtas bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis rodo, kad pastangos įdėtos svarbios ir uh, maždaug 5 procentai visų uh, firminių rūbų siuvyklų priklauso mūsų asociacijai. Mes norėtumėm, kad maždaug 90 procentų dalyvautų, o dabar yra apie 80 procentų profsąjungų veikloje, pažanga jau dabar padaryta didžiulė, e, tačiau naujų katastrofų, naujų avarijų rizika e, neišnyko, nors sumažėjo, technologijos patobulėjo. Taip pat matome, kad naujoje sutartyje pavyko įgyvendinti taikinimo priemonės E, neseniai buvo vienas atvejis, kaip e, buvo sumokėti keli milijardai eurų baudų ir kai sutartis įsigalios padėtis pagerės, nereikia net abejoti, kad reikia dėti bendrų pastabų. Mes visi džiaugiamės antruoju susitarimu, su, su išplėsta darbo atverkė, visiškas atsakomybės perdavimas Bangladešo vyriausybei šiuo metu tai turbūt negarantuos sklandžios veiklos. Trūksta kolektyvinių sutarčių, tai kelia rimtą susirūpinimą, kaip jau girdėjome. Mano asociacija ir jos nariai šį klausimą kėlė keletą kartų. Kartu su Bangladešo vyriausybė buvo aptarta darbo teisė ir Mm, pagrindinių teisių garantavimas. Apie tai vėl kalbėsime balandžio mėnesį. Ketiname tuo tikslu pradėti naujas dėrybės. Netrūksta susidomėjimo antruoju susitarimu, nors aišku reikia E, detalesnės informacijos. Teisės departamentas mums turėtų tai paaiškinti. Mes e, turime numatyti tam tikros e, renovacijos priemonės, jeigu tai reikalinga. Finansavimas, aišku, yra labai svarbus klausimas. Visuomet e, finansinė rizika padidėja, nes kontrolė yra ribota. Tuo pat metu iškyla grėsmė, kad e, gegužės mėnesį pasikeis padėtis, trys naujos narys pasirašė kitą sutartį greta e, dabartinių sutarčių. Ir trečias dalykas, mūsų pagrindinis tikslas - sukurti sąlygas, kad Bangladešo vyriausybė ir tie, kurie gaus naudos iš sutarties, galėtų e, iš tiesų ją įgyvendinti. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad vidinis reformų procesas tam yra būtinas. administraciniai gebėjimai lyginant su užsienio įmonėmis yra nepakankami ir tai neleidžia dirbti subalansuotai. Ir dabar jau perinu prie pabaigos. Mes suprantame, kad su Bangladešu mes ir toliau reikės dirbti, mes rankų nenuleisim ir toliau stengsime stiprinti socialinę atsakomybę tiekimo grandinėje. Vykdoma keletas programų, dėl galių didinimo trejų metų programa mums yra labai svarbi ir bendrai mes manome, kad Bangladešas eina teisinga kryptimi, nors padaryti dar būtų galima labai daug. Reikia ir tolesnių priemonių. Labai džiaugiamės tuo, kad Europos komisija ir Europos parlamentas šias e, problemas su Bangladešu sprendžia ir mes norime išlikti stiprius partneriai. Uh, Bangladešo Ambasadžius, trumpa reakcija, pasisakymas. Ačiū pirmininkė, ekscelencijos, ponės ir ponai. Esu dėkingas už suteiktą galimybę atvykti čia, pasidalyti nuomonėmis dėl uh, tvarumo susitarimo gyvenimo Bangladeše. Kalbėdami apie tvarumo sutarimą mes turime nepamiršti, kad Bangladešas dabar patyrė labai rimtą krizę, kuri, kurią mums primetė kaiminė valstybė, atsiuntusi pas mus didžiulį skaičių rohinijų pabėgėlių, o išteklius mes turime ribotus ir mums tenka dabar priimti apie milijoną rohinijų, Taigi vargstam labai su, su e, didžiulė krize, tad labai prašyčiau jūsų turėti tai omenyje, kalbant, aišku, apie tvarumo sustarimo gyvenimą ir bendrą situaciją. Bangladešas su dėkingumu e, pripažįsta, kad iš tikrųjų susitarimo šalis suteikė Bangladešų didžiulės pagalbos ir dabar Bangladešo e, gamyklos tapo daug saugesnėmis. E, pradėsiu nuo tos stabilumo e, susitarimo gyvenimo pradžios. Buvo atliktas saugumo auditas mūsų tekstilės gamyklose ir tie, kas kur buvo nustatyti trūkumai, viskas buvo e, surašyta, tas, kas e, nustatyti kaltieji, buvo išbraukti iš eksportuotų sąrašų, buvo iš tikrųjų labai sėkmingai atliktas šis darbas. Ir Bangladešas dabar turi, turi tik, gali pasidžiaugti tikrai ir saugiamis tekstilės gamyklomis, bet iš tikrųjų mes galim pasidžiaugti ir tuo, kad mūsų darbo procesai, gamybos procesai yra tikrai tausuojantis aplinką aplinka ir, ir, ir geri. Ir mm, tarptautinė bendruomenė įvertino mūsų pastangas ir partneriai pastebėjo, tai iš tikrųjų dabar tekstilės sektoriu mm, saugumas, darbo sauga labai dideliu mastu užtikrinama. Buvo investuota labai dideli pinigai į šią sritį. Ekscelencijos, aš Tai e, taip pat noriu pasakyti, kad kas kalbėjo prieš mane, kalbėjo apie e, trišalius visus procesus, aš apie tai jau nekalbėsiu, gal aš gal tik paminėsiu kai kurios e, vis tik tai aspektus, nes jeigu nepaminėčiau, tai nevykčiau savo pareigų iki galo. Mm, aš pasistengsiu smarkiai neviršyti pasisakymo laiko, bet prašysiu, aišku, ir jūsų uh, E, šiek tiek nuolaidumo. Aš konkrečiai norėčiau paminėti sudarytą susitarimą su profsąjungomis pramonės sektorėje, Uniglobal buvo iš tikrųjų atlikta labai nuodugnus gamyklų įvertinimai, auditai, buvo situacija įvertinta, apžvelgta, TDO taip pat atlieka nuostabų darbą Bangladeše. Bangladešo vyriausybė labai rūpinasi savo piliečių gerovę ir vyriausybė pastelkė visus socialinius partnerius, visas suinteresuotas šalis ir pasistengė patobulinti darbo įstatymus. Tai Ir turime komitetą, kuris analizuoja TDO rekomendacijas, ką, dėl to, ką reikia pakeisti ir, ir darbo kodeksas atitinkamai keičiamas pagal TDO rekomendacijas. Trišalis komitetas kuris užsijima Bangladešo darbo įstatymų keitimu. Uh, susideda iš vyriausybės atstovų ir darbuotojų atstovų, ir darbdavių atstovų ir kiekvienas pateikia savo nepriklausomą nuomonę ir rekomendacijas, kurios tikrai pasitarnaus um, va, mūsų darbuotojų labai ir pagerins visas socialinės realijas šalyje. Uh, Nuo tvarumo susitarimo sudarimo Bangladešas, Bangladešo vyriausybė ir darbo bei užimtumo ministerija žengia labai reikšmingų žingsnių. Aš pateiksiu porą pavyzdžių. Neseniai rengiant SAP, ką paminėjo ir kiti kalbėjusiai, buvo mm, tikrai dirbta šias rytie. Taip pat antras dalykas buvo stengiamasi panaikinti bet kokią diskriminaciją profsąjungų ir užtikrinti kaip galima didesnį skaidrumą. Ket, toliau buvo daug žmogiškų ir finansinių išteklių numatyta skirti gamyklos, atlikti patikrinimus ir įvertinti situaciją. Toliau. Mm, Bangladešo darbo mm, įstatymo projektas, atitinkantis įdo rekomendacijas, jau buvo parengtas ir pateiktas parlamentui. Mes suprantame, aišku, kad galbūt nuomonės gali skirtis dėl to, uh, kokios galėtų būti ribos, nuo kada galima sudarinėti profsąjungas gamyklose. Tačiau mes tikrai glaudžiai bendradarbiavame su savo e, bičiuliais, su savo partneriais ir pabaigai aš norėčiau pasakyti, kad tas bendradarbiavimas, kuris vykdomas nuo tvarumo sutarimo sudarimo, turėjo milžinišką turi milžinišką e, potencialą ir mes tikrai tikimės didžiulės sėkmės. E. Labai ačiū ambasadoriu. O dabar norėčiau pasveikinti Mm, e, grupę studentų iš Paryžiaus politikos mokslų e, mokyklos. Sanspo, o dabar mūsų nariai pasisakys. Ačiū pirmininkė. Tik ką grįžau iš Bangladešo, kaip kolegos žino, Praeitą savaitę buvo žalioji savaitė ir aš vykau su Pietų Azijos delegacija. Aš tu, mu, kartu su monitoringo komiteto pakomitečiu dirbau ir iš tikrųjų, pirmininkė, aš turiu uh, užsirašęs labai daug, ką norėčiau pasakyti. Aš, aš stengsiuosi, aišku, nekartoti tą kiti kolegos pasakė, aš, aš, aš tikrai dėkoju visiems, kas prisidėjo prie šių diskusijų, bet vis tik tai porą dalykų aš būtinai norėčiau um, pasakyti, prisimindamas praeitos savaitės susitikimus, mano patirtį iš to vizito, aš manau, kad tikrai tai yra labai aktuali naujausia informacija. Taip, iš tikrųjų, tie iššūkiai yra išlieka aktualus, yra santykiai su profsąjungomis, registracijos procent, procesas ir tie procentai, kokie yra nustatomi, kada galima suformuoti mm, profsąjungos specialios atskirose zonose PZ, SOP, darbo įstatymų situacija mm, Panašu, laikas e, bėga, bet niekas neiškėtos rytyje. Aš e, atsimenu jūsų išsakytus argumentus ir Bangladeše, ką girdėjau praeitą savaitę, tai iš esmės tą patį girdėjom ir prieš porą metų. Iš esmės nėra jokių esminių pasikeitimų. Aš dėkuoju ambasadoriui už jo pasisakymą. Vis tik tai aš prisimenu, kad ir prieš dviejus metus girdėjome tą patį, kad reikia daugiau inspektorių, kad būtų galima atlikti patikrinimą patikrinimus gamyklose, užtikrinti, kad iš tikrųjų naujosios įstatymus tos jau gyvendamos, o po dviejų metų mes girdime tą patį, kad reikia dar pasamdyti inspektorių ir taip toliau. Akivaizdu, kad yra didžiulių problemų, ne vien tik dėl ryšto pasiekti mm, pažangos, bet realiai, kad būtų pasiekimai apčiopiami. Bet iš tikrųjų reikia pasakyti, kad yra ir pasiekimų. Uh, ir tą reikėtų um, pripažinti ir, ir ne tik pripažinti, bet ir toliau skatinti. Mm, pavyzdžiui, paminėčiau visai, visai neseniai įvykusius įvykius, iš tikrųjų dėl ko milžiniška našta užgulė Bangladešo vyriausybės pečius ir visų Bangladešo žmonių pečius, taip rohinių krizė yra milžiniška. Per tokį trumpą laikotarpį tokio masto krizė iš Tai tikrai aš galvoju, kad mes turime pasistengti sukurti priekybinę erdvę, kaip galima didesnę Bangladešui tam, kad, na bent kažkokios tai dar papildomos pagalbos priemonės pasiektų tą valstybę tokioje nepaprastai sudėtingoje situacijoje, kur, kur, kurioje ji yra. Aš nežinau, ką reikėtų daryti, bet aš įsivaizduoju, kad aš, aš pats nieko nesugalvoju gero, bet gal kolegos turėtų kokių puikių idėjų, aš manau, turime tikrai puikių specialistų šios ryties. O tokie pagrindiniai dalykai, ka, apie ką vis kalbama ir kas ką reikėtų ir šiandien paminėti, ir, ir ką dėl BLS, plus, ką kalbėjome, ir ką aš prisimenu iš savo praeitos savaitės vizito, aišku, visų pirma, reikia paminėti mm, norą iš Bangladešo gamintojų pusės įgyveninti tuos standartus, kuriuos jie turi e, įgyveninti, ypač pagal e, konvencijas ir, ir, ir, ir mūsų, aišku, reikalavimus iš mūsų pusės ir, ir koks yra spaudimas. Pavyzdžiui, dėl to, kokias kainas jie gali reikalauti už tuos užsakymus, kurie yra jiems pateikiami. Ir čia yra akivaizdus disbalansas, aš tą aiškiai pamačiau ten būdamas praeitą savaitę. Pirkėjai ateina jau iš karto žinodami, kokia absoliučiai minimaliausią bazinę kainą jie tik tai ketina mokėti. Ir jie visiškai kontroliuoja situaciją, kiek gali kelti tą kainą, jeigu ir nori šiek tiek ir iš realiai, net jeigu yra ta, ta, ta siūloma kaina tikrai nepalieka jokios galimybės, jokios maržos įgyveninti tuos reikalavimus, kuriuos mes nustatėme tai valstybei, kad jie laikytųsi visų saugos standartų ir taip toliau. Taigi tas disbalansas yra akivaizdus ir dabar uh, jau viskas susiveda tokią situaciją, kuri nebetvari ir spaudimas milžiniškas, ypač eina, kalbant apie darbuotojų teises, teises į atlygį ir taip toliau. Ir kažkuriame etape, pirmininkė, mes patys turėsime atsakyti į tą klausimą savo piliečiams. Mūsų piliečiai dabar jau teisingai klausė tuos klausimus, aštriai tuos klausimus e, e, kelia toms kompanijoms, iš kurių jie perka priekes, nes dabar jau pirkėjai rūpi ne vien tik tai kaina, pirkėjai dabar rūpi ir iš kur ta prekė, kas prisidėjo prie jos gamybos, ką jūs sumokėte darbininkams, kokiamis sąlygomis tie žmonės tenai dirbo. Uh, tai kažkada teks tą neįmanomą dalyką vis tik tai kažkaip tai išspręsti. Ir čia klausimas yra toks, ką mes esam pasiryžę ir ką mes norime padaryti būtent šio klausimo. Uh, Ir buvo visiškai išvengta to klausimo, kad tai iš tikrųjų iki šiol yra. Mm, reikia tą klausimą sakyti, aš žinau, aš matau jūsų tą plaktuką, aš puikiai žinau, ką jūs norite pasakyti man, <laughs> sėskirus čia, bet vis tiek aš turėjau pasakyti tai, ką pasakiau. Uh, um, Kolegos, viskas aišku, žinia yra aiški Ir jeigu mes turime kokį klausimą ekspertams ar komisijai, tai tuomet mm, tą aiškiai pasakykite. Tiesiog, kad būtų aišku, kokia jūsų ta pagrindinė žinia ir ko jūs klausite. Agnes, jūs pirmoji. Uh, Gerai, aš pasistengsiu trumpai kalbėti. Aš irgi turiu daug užrašų, kaip ir kolega. Man atrodo, situacija yra visiškai iški dėl jūsų pristatymo. Ir, man atrodo, neverta čia istorijos apžvelgti mūsų viso darbo, bet akivaizdu, kad tarptautinė mm, bendruomenė reikalauja iš Bangladešo vyriausybės įgyvendinti aiškius įsipareigojimus susijęto su konkrečiais terminais dėl darbuotojų sveikatos ir saugos. Uh, Aš džiaugiuosi pasiektą pažangą, kurią, manau, lėmė taip pat ir spaudimas ir iš profsąjungų, ir, ir, ir iš gamintojų mm, tame sektorėje, bet mes aiškiai matome ir visus įsipareigojimus mm, tobulinti įstatymus, laikantis TDO rekomendacijų. Tai man atrodo, iš to, ką jūs pasakėte, ir, ir, ir komitete, kas sakėte, ir kas yra popieriuje. Man atrodo aišku, kad dėl tų keturių įsipareigojimų, tai yra darbo teisės reformos, laisvės, burtis asociacijas, eksporto zonų ir profsąjungų registravimo gerinimo bei diskrimin, diskriminavimo nukreipto prieš profsąjungas mažinimo. Čia pažangos nepasiekta dėl tų keturių dalykų. Aišku, Čia yra klausimas, ar, ar mokami pinigai yra pakankami, kad atly... tai yra kiek um, yra mokama darbuotojams, ar jie gali iš tų atlyginimų normaliai išgyventi. Čia visiškai uh, realus klausimas ir, ir komisiją kreipiuosi, nes mes esame užbrėžę tų terminus jau. Visų pirma, mes sakėme, kad norime tų darbo teisės pakeitimų iki 2017 gegužės Po to tą terminą pratėsėme iki 2017 rūpjūčio. O dabar mm, kalbame apie vasarį. Turime TDO ataskaitą, kurią mes tikrai, manau, galime labai pasitikėti. Tiesiog, manau, aiškiai reikia pasakyti, kad jeigu iki tam tikro termino nebus konkrečių darbo teisės pakeitimų, tai manau, mes ir patys turime rimtai žiūrėti į save į, ar, ir turės, į savo reikalavimus ir turėsime pradėti nu, oficialų tyrimą dėl to klausimo, ar Bangladešą vyriausybė vis dar nusipelno tų priekybos lengvatų, kurias, kurios jiems yra taikomos. Ne todėl, kad aš norėčiau tas lengvatas panaikinti, atimti iš jų. Tiesiog aš norėčiau, kad į mūsų reikalavimus būtų rimtai žiūrima ir į mūsų keliamų nustatytus terminus, kad būtų žiūrima rimtai. Um. Tikrai, puiku. Ula. Gracias, señor presidente. Pues tras leer el informe de, implementa de implementación. Ačiū pirmininkė. Tvarumo sutarimo įgyveninimo ataskaita rodo, kad yra trūkumų įgyvendinant e, tuos tikslus, kurie užbriežti tame susitarime. Aš norėčiau aiškiai prisijungti prie to, ką kolegos sakė, tikrai yra problema dėl profsąjungų teisių. Mes taip pat daug kalbėjome apie socialinės teises. Yra tikrai labai rimti klausimai dar neišspręsti, tai dėl TDO konvencijų perkelimo. Aš manau, kad turime uh, reikalauti ir atsakingo elgesio iš kompanijų pusės. Ir tiesiog eina kalba apie tai, kad jos privalo prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Jeigu pažiūrėtumėm į visą mm, prekių gamybos pardavimo grandinę, prekių, kurios atkeliauja iš Bangladešo, tai reikia turėti omenyje, kokia yra situacija, kaip yra profsąjungų, kokia yra situacija. Jeigu mes priimame teisės aktus, nustatydami, kad kompanijos, kurios iškelia savo veiklą, kad ir pavyzdžiui į Bangladešą privalo irgi laikytis atitinkamos atsakomybės, tai ir, ir jeigu paskui tos kompanijos nesilaiko tų reikalavimų, tai, tai ir mes nieko nedarome, tai kokia prasmė, man atrodo, turi būti taikomos sankcijos. Ir tikrai, kaip galima pasakyti, kad dabar yra labai daug spragų. Aišku, teisingai yra gal kai kurių pasiekimų, pavyzdžiui, pastatų gal saugumas pagerėja, panašus dalykai, tačiau nepakanka. Reikia užtikrinti, kad mm, žmonės dirbantis tekstilės pramonėje galėtų dirbti pad, turėti padorų darbą, darbuotojų teisės yra žmogaus teisės. Ir būtinai turime reikalavimus aiškius išdėsti ir komisija turi pasirūpinti, kad viskas būtų padaryta, kaip buvo patvirtinta praeitų metų balandį, o metai jau praėjo, mes norim rezultatų. Karolina. Ačiū pirmininkė, mes jau girdėjome, kad pastangų dėta buvo nepakankama, nepakankamai. Taigi aš tiesiog norėčiau e, sužinoti apie tai, ką pasakė ambasadorius. Ambasadorius pasakė, kad jeigu įmonės nesilaiko e, reikalavimų tiesiog išbraukiamos iš eksportuotojų sąrašų. Norėčiau paklausti, apie kokius pažeidimus e, kalba eina Ir dar kitas dalykas norėčiau mm, paklausti, ar tikrai Bangladešui gali būti ir toliau taikoma GP, GSP sistema. E, tiesiog norėčiau pasiteirauti apie tolesnius komisijos veiksmus šiuo klausimu. Ponas Radmurs. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti kontekstą. Bangladešas tai nėra turtinga šalis, ji neturi gamtinių e, šaltinių ir ambasadoris greičiausiai su manim sutiks. Taigi, atsižvelgiant į šį kontekstą, Bangladešo tekstilės pramonė gali būti vertinama kaip labai sėkminga. E, štai, norėčiau priminti, kad e, šiame sektoriuje dirba 4 milijonai E, žmonių. 55 procentai darbuotojų yra moteris. E, tai yra citata iš vieno šaltinio. Taigi, kaip matote, tekstilės pramonė sėkmingai dirba. Šiandieną yra dviejų profsąjungų atstovai, kurie turėjo galimybę ilgai kalbėti. Taip pat mes turime ne vieną kairiųjų e, centrinį e, centro atstovą. Aš norėčiau priminti, kad Vokietijoje tik 18 procentų darbuotojų priklauso profsąjungoms. E, man atrodo, kad Junktinėse Amerikos valstijose tik 8 procentai darbuotojų ir mažiau priklauso profsąjungoms privačiame sektorija. Taigi, norėčiau iškelti štai kokią mintį. Gerbiami kolegos, pažvelkite. pažvelkite, Bangladešas turi daug problemų, kurios ne vien tik susijusios su klimatu. Tai nėra turtinga šalis. Tuo tarpu e, tekstilės sektorius per pastarosius 25 metus dirbo labai sėkmingai. Čia dirba labai daug e, žmonių. 55 procentai darbuotojų yra moteris. Taigi, gerbiami kolegos, mes turėtumėm labai atsargiai galvoti apie e, kažkokias priemonės, kurios galbūt neigiamai atsilieptų žmonėms dirbantiems tame sektorėje. Pirmininkas. Man atrodo, tikrai būtų įdomu pažiūrėti, kaip Britų ir Bangladešo sutart, prekybos sutartys atrodys. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau sureaguoti tai, ką sakė kolega. Visų pirma, reikėtų paskatinti kolegas dalyvauti šiuose diskusijose. Tuomet būtų galima organizuoti išsamesnės diskusijas. Norėčiau kreiptis į komisiją ir sureaguoti į tai, ką pasakė TDO atstovė dėl a, paviešintos ataskaitos. Tiesiog norėčiau ką pasaky, sužinoti, ką pasakys komisija dėl to, kas rašoma ataskaitoje apie profsąjungas, apie jų registraciją, kad daug prašymų yra atmesta, kad darbuotojai yra persiekėjami, kad daug te, darbo teisės nuostatų nėra pakeistos. Ir e, pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Atrodo, kad visi klausimai yra skirti komisijai. Ir iš komisijos atvyko du atstovai. Pone Alina Bojček kuri yra skiriaus e, vadovo pavaduotoja. Taip pat mes turime ir iš e, išorės santykių tarnybos atstovą, kas norėtų pasisakyti pirmą. Ačiū pirmininkė. Ačiū už suteiktą žodį. Iš tiesų daug klausimų yra skirta komisijai. Jūs greičiausiai žinote, kad e, su Bangladešu mes bendradarbiaujame jau kelis metus. Uh, ir dedama pastangas, kad Bangladešo vyriausybė pagerintų darbuotojų teisų situaciją šalyje. Taigi mes mm, dirbame kaip partneriai. Mes mm, nenorime taikyti Bangladešui sankcijų. Kodėl? Todėl, kad atsižvelgianti visą kontekstą, puikiai žinome, kad dirbame su šalimi, kuri priklauso taip vadinamoms mažiausiai išsivyščiusioms šalims. Tarptautinė bendruomenė yra susitarusi paremti tokias šalis, nes būtent tokios šalis yra labiausiai pažeidžiamos. Toks yra atspirties taškas - dirbti kaip partneriai ir padėti besivystančiai šaliai. Kalbant apie susitarimą, tvarumo susitarimą, Jo tikslas yra ieškoti sąjungininkų su panašiai maž, ma, mąstančiamis šalimis, taip pat ir su LDC šalimis. Nes e, viena iš mūsų, vienas iš mūsų tikslų yra padėti, tačiau tuo pat metu e, užtikrinti darbuotojų teisės. Taigi šiuo atžvilgiu bendradarbiavame su TDO organizacija, vadovaujamės šios organizacijos rekomendacijomis, pozicijomis ir dokumentais dėl darbuotojų teisės, teisių. TDO taip pat e, turi atitinkamą ir stebėsenos mechanizmą. Tačiau mums taip pat kyla abejonių ir su tuo, dėl to sutinku su ponu Karinu kad ne vieną kartą mes girdėjome tuos pačius atsakymus iš Bangladešo vyriausybės. Ir atsakymai per pastaruosius kelius metus visiškai nepasikeitė. Taigi dėl to mums kyla labai daug abejonių. Tačiau dialogas vyksta, mes norime ir toliau eiti tuo dialogo keliu. Kadangi, jeigu mes pradėsime taikyti sankcijas, tai na, reikėtų tada pagalvoti, kas, visa, nu, kas nuo to nukentės. Nors sankcijos nėra atmetamos kaip galimybė. Kaip jūs žinote, visi, kurie dalyvauja GSP sistemoje, turi užtikrinti, kad nėra kokių nors rimtų ir e, sisteminių žmogaus teisų pažeidimų. Taigi sankcijų, sankcijos kaip galimybė egzistuoja. Tai yra E, viena iš mūsų turimų priemonių, bet turi būti panaudojama tik, kai kitų variantų nėra, kai kiti bendradarbiavimo mechanizmai nesuveikia. Taigi dabar, kaip mes vertiname TDO ataskaitą? Išklausėme tai, ką pasakė TDO atstovė, ponia Kurtis, kad ekspertų komitetas pažymėjo kad e, būta pokyčių ir kad e, situacija nėra tik tai juodai balta. Ir kol kas mes negavome kažkokio signalo greitai reaguoti ir imti sankcijų prie šalį. Mes gavome kitokį signalą, kad e, turime suteikti šiek tiek laisvių veikti Bangladešo vyriausybei, kad pastaroji gyvendintų reformas. Dėkoju. Dar keletas pastabų, kokie yra tolesni žingsniai. Tai po kelių savaičių, kovo viduryje, bus organizuojamas 3 plus 5 formatų sustikimas. Ir aišku, mes norėtume, kad Bangladešas kuo greičiau sureaguotų į ekspertų komiteto rekomendacijas. Metų pabaigoje E, kartu su EBPO e, stengsime palengvinti dialogą dėl pirkimo praktikų su e, Bangladešo vyriausybė. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Išorės veiksmų tarnyba norėtų tik pritarti tam, ką pasakė komisija dėl dialogų ir pasirinkto požiūrio į Bangladešą. Dialogas vyksta Mes nuolatos akcentuojame tai, kad reikia įgyveninti įsipareigojimus. Ir kaip pasakė vienas iš kalbėtojų, kalba eina apie specifinį kontekstą, nes į Bangladešą atvyko beprecedentinis pabėgėlių skaičius. Yra susidariusi rohinių krizė. Kalbėtojas kalbėjo apie ES paramą Tad norėčiau šiame kontekste priminti tai, kad mes nuolatos teikiame tiek politinę, tiek finansinę paramą Bangladešui, e, kuris priema e, pabėgėlius iš Mienmario, Birmos. ES e, yra viena iš Bangladešo donorių, donorių ir galvoja apie papildomą finansinę paramą. Taigi e, Bangladeše taip pat ruošiamasi ir rinkimams. E, mes glaudžiai stebėsime e, besiklostančią situaciją per artimiausius mėnesius, bet to yra vykdomas dialogas ir per bendrus komitetus, E, vis greitai bus organizuojamas e, Dakare papildomas sustikimas ir tai yra tiesiog progos akcentuoti dar kartą teisės viršinybę, žmogaus teisės e, bei tai, ko mes iš Bangladešo tikimės įgyvendinant TDO ataskaitas. Dabar kokie yra tolesni žingsniai? Kaip ir sakėme ryte, vertiname situaciją, galvojame apie EBO e stebėsenos misiją. Komisija jau pasakė, kad e, labai atidžiai stebi situaciją Bangladeše. Ačiū. Aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Bangladešas nori gauti e, GSP plus statusą iki 21 metų. E, na, iki to laiko turėtų būti gyvendintos ir ratifikuotos atitinkamos konvencijos. Ar Jūs manote, kad tokia perspektyva yra realistiška? Na, mes iš tiesų pasidomėjome šiuo klausimu ir mūsų vertinimas yra štai koks. 21 metais to tikėtis būtų pernelyg gerai. Visų pirma, sprendimus priema jungtinės tautos, būtent pastarosios apsisprendžia dėl šalių LDC statuso. Ir visas procesas trunka devynerius metus, kad šalis galėtų būti išbraukta iš LDC šalių sąrašo. Pažiūrėkime kitų metų nors sąlygos dar nėra išpildytos. Bet gal kitais metais e, Bakladešas mm, jau netitiks, sakykime, tam tikrų kriterijų, kurios yra taikomos mažiausiai įsivystančioms šalims. Jeigu tai bus, tada reikės pradėti skaičiuoti tuos devynerius metus, e, kad e, Bangladešas būtų išbrauktas iš minėto LDC šalių sąrašo. Tai yra tam tikras pereinamasis laikotarpis, e, kurio metu vyks įvairios diskusijos, e, įvairių šalių pritarimai ir panašiai. Taigi, kitas dalykas yra, kokią formą įgis naujas GSP dokumentas. Tačiau vienas iš reikalavimų Bangladešui išliks konvencijų ratifikavimas. Pirmininkas. Dabar žvelgiu į mūsų ekspertus. Ačiū Jums už dalyvavimą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodytų, kad ne. Tada dar kartą ačiū. Ir pabaigai suteiksiu žodį e, ponui Karim. Ačiū pirmininkė apibendrinsiu diskusijas. Ir vėlgi norėčiau pradėti nuo to, ką pasakiau pradžioje. Ačiū visiems svečiams, kurie atvyko, kurie prisidėjo prie diskusijų. Mes vertiname tai, kad radote laiko atvyk, atvykti ir pateikti informacijos. Nenoriu, kad E, žmonės atvykę į parlamentą susidarytų įspūdį, kad jų laikas nėra vertingas. Taigi ačiū visiems, e, kurie rado laiko ir atvyko į mūsų komitetą. Pabaigai norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė komisija, nes e, klausimas tikrai yra labai jautrus. 21 metai. Sakote, kad pernelyg yra ambicingi E, kalbant apie Bangladešo ambicijas, tikslus e, netekti LDC šalies statuso. Mane stebina tai, kad e, yra susidariusi tokia situacija, kad Bangladešo vyriausybė praktiškai sistūmė save į kampą įvardindama, kokie, kokie, kokios yra ambicijos ir tai, kas realiai gali būti pasiekta. Komisija yra teisi, sakydama, kad reikalinga bendra programa, kuri būtų suformuota tarp mūsų, tarp jungtinių tautų ir Bangladešo. Gali būti taip, kad 21 metais jungtinės tautos nuspręs paviešinti tam tikrą informaciją, pakeisti savo, e, tarkim, nuomonę apie Bangladešą, tačiau tuo procesas neužsibaigs. E, reikės dar šešių ar septynių metų e, visam procesui užbaigti. Taigi lieka dar daug darbo, Bangladeš, kad Bangladešas toliau liktų SP, GSP dalimi, kad galėtų importuoti savo produkciją į ES, mes turime dirbti su Bangladešu e, ir jungtinėmis tautomis, kad Bangladešas galėtų būti išbrauktas iš LDC šalių sąrašo. Manau, kad tai yra įmanoma, tačiau visų pirma, Bangladešo žmonės turi žinoti, kas atsitiks, kaip, e, koks bus E, perinamasis laikotarpis ir kas bus po to. Taigi, mes atsidūrėme tokioje, tokioje sudėtingoje situacijoje, tačiau ją, iš jos galime išeiti. E, iš kitos pusės nereikėtų pamiršti ir įvykių ES, 19 metais įvyks rinkimai, jungtinės tautos jau paskelbė, kad Bangladešas E, greičiausiai nebus perkeltas į vidutinių pajamų šalių sąrašą iki 20 metų. E, o per tą laiką bus suformuota ir nauja komisija, ir naujos sudėties parlamentas. Taigi, kaip matote, pokyčių bus daug. E, Keisė situacija ir reikės pasižiūrėti, kokia bus ateitis. Tačiau prieš 19 metų rinkimus Labai svarbu, kad būtų parengta kažkokia programa su Bangladešu, su suderintais prioritetais ir tai, kaip bus plėtojami mūsų santykiai ateityje. Išvelgiu ir galimybių, ir, ir pavojų e, šioje kelyje, todėl kad labai daug kas priklauso nuo pačio Bangladešo. Taigi Aš asmeniškai išvelgiu labai e, rimto dialogo tarp mūsų ir Bangladešo poreikį. Dėkoju. Mr. Karim. Iš tiesų, ponė Karim, reikia stebėti padėtį ir e, stengtis stebėti padėtį artėjant Europos parlamentams. Dėkoju ekspertams, esu visiškai įsitikinęs, kad mes ir toliau palaikysime ryšį šią temą nedvėjodami susisiekite su mumis, jeigu man to, kad tai reikalinga. Dar kartą labai ačiū. So, are... O dabar pereiname prie 20-ojo, 21-ojo, atsiprašau, klausimo. Tai irgi labai svarbi tema. Dar vienas svarbus prekybos klausimas. Ar ponas Winkleris jau atėjo? Taip. Taigi, prekybos santykiai su Kinija. Dėl Kinijos išlieka labai daug aktualių klausimų. Turime strategiją Made in China 25, yra įvardinti 10 prioritetų, turime strateginių investicijų, kurias Kinija, kurias Kinija daro Europoje klausimą, turime kai keletą dempingo bylų, taigi labai daug svarbių temų. Europos parlamentas Pirmininkas prašo tylos, ponė Dartmusai. Mr. Dartmus. Pone Dartmutai, gal galit patylėti? Parlamentas bendrai e, pateikia santykių su Kinija įvertinimą. Taigi politinės partijos turi E, prie to pasidėti pirmiausia per AFET ir per INTA komitetus. Mūsų pranešėjas šiame darbe yra Julius Winkler. Prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už man suteiktą žodį. Uh, Mėlėjai kolegos, jūs puikiai žinote, kad Kinija yra antra pagal dydį ES prekybos partnerė. Ją lenkia tik Junktinės Amerikos valstijos. Tuo tarpu ES yra didžiausia Kinijos prekybos partnerė. Kinija yra didžiausia ES importo šaltinio valstybė. Mes su jie daugiau negu milijardą apyvartos kiekvieną dieną padarome. Nenoriu kartoti tų faktų, žinau, kad jūs visą tai žinote, tačiau vis tik reikia E, kontekstą žinoti, kalbant apie tuos faktus. Ir mes labai aiškiai, kalbėdami apie priekybos santykius arba ES ir Kinijos, turime išskirti akcentus. E, prezidentas Šičimpin 19 dieną Komunistų partijos nacionalinėme kongrese pateikė savo ataskaitą. Joje buvo kalbama apie socialistinės Kinijos ypatybės naujajam pasauliu, naujai erai. Žinoma, savo kalboje jis daugiausia kalbėjo apie uh, kreipėsi į vidaus auditoriją, tačiau tuo pat metu buvo labai aiškių signalų ir išorniam pasauliui. Pirmiausia, prezidentas pasakė, kad Kinija plės eksportą, priekybą ir didins vertės grandinę. Be to, jis stengsis liberalizuoti rinką ir palengvinti patekimą į rinką. Taip pat kalbėjo apie paslaugų sektorius atvirimą ir visų investuotojų pagristų teisių gynimą. Taip pat jis pabrėžė, kad yra pasiryžęs tęsti Kinijos pastangas kovoti su pertekliniais gebėjimais ir siekti dinamiką dinamiškos pusiausvėros ir tiekimo ir pas, e, paklausos. Dar vienas dalykas, jis pabrėžė, kad Kinija turi renkti daugia šalius prekybos mėžimus ir atvirą pasaulio ekonomiką. Jis pasakė, kad Kinija bus uh, ekologų draugė ir kovos su klimato kaita. Realiai galvojant, ar tame, ką aš ką tik pasakiau ir prezidentas šį pasakė, yra neįprasta. Iš tiesų, Kinija e, naujai čia atsiskleidė, ji plečia savo išorės santykius, skaitant priekybą ir turime pagrindo galvoti, kad priekyba ateityje bus Kinijos augimo viena iš varomųjų jėgų. Girdėjome e, žadant, kad Kinijos rinka bus atverta, tačiau mūsų verslininkai teikia visai kitokią informaciją. Jau anksčiau Kinija sakė, kad stiprins savo perteklinius gebėjimus, bet vis tik dar labai daug produktų užplūsta mūsų rinkas per dempinguojančiomis kainomis. Deja, mes vis dar susidurėme ir su sąstingiu PPO, iš esmės dėl e, problemų susijusių su taisyklių nesilaikymu. Taigi ir toliau reikės įrodyti, kokiu mastu Kinija siekia subalansuotų prekybos santykių. Ilgą laiką Kinija buvo uh, ES augančio eksporto rinką, o dabar eksportas pastaraisiais metais, ypač prekiamis, išaugo labai nedaug. Tuo tarpu importas iš Kinijos išaugo greičiau negu anksčiau. Pavyzdžiui, mm, tik praeisiais metais buvo šioks toks sulėtėjimas. Prekybos e, balansas turi didelį deficitą Kinijos um, palankų Kinijai. Mes čia kalbam apie skirtingą paslaugų eksporto ir prekių eksporto vaizdą, investicijos į Kiniją palaipsniui mažėjo. Tuo tarpu Kinijos tiesioginės užsienio investicijos į ES proporcingai praėjusiais metais augo. Dabar tas augimas pasiekė tą lygį, kai Kinijos investicijų srautai į ES lenkia ES tiesioginės užsienio investicijas į Kiniją. Akivaizdu, kad investicijų strategija dar tebėra kuriama, pradėtos investicijų dėrybos dar 2013 metais, tačiau dar ir šiandien dėja nėra pasiekta didelės pažangos. Pažangos su Kinija yra pasiekta dėl geografinių rodiklių, kartu parengėme bendrą iniciatyvą dėl e, sa, susėdimo platformos, sujungimo platformos, taip pat e, rengėme planus sustiprinti Europos strateginių investicijų fondo investicijas į Kiniją, taip pat norime e, sukurti bendrų su Kinėje iniciatyvų. Tačiau reikia pasakyti, kad šios rytie pažangos padaryta nedaug. Ir tuo pačiu metu mes matome, kad kai kuriems projektams akivaizdžiai trūksta skaidrumo ir nėra taikomi tvarumo standartai. Dabar turime išsiaiškinti, kokie bus mūsų prekybos su Kinėje ateities. E, perspektyvos kokios bus. Pagal 34 e, taisyklę Europos parlamentas turės savo nuomonę palaipsniui įtraukti į visą išorės politiką su Kinija ir tai turi būti pataroma per vieną rezoliuciją. Ta rezoliucija, kaip sakė pirmininkas, rems INTA komitetas. Mes turėsime aptarti priekybą ir investicijas nes tai yra mūsų komiteto išskirtinė kompetencija. Keletas pastebėjimų dėl diskusijų pradžios. Aš esu įsitikinęs tuo, kad reikia solidžios partnerystės ir tikro dvipusiškumo, abipusiškumo ES ir Kinijos ekonominiuose, prekybiniuose ir investiciniuose ryšiuose. Taip pat reikia koordinuoti ES verslininkų patirtį Kinijoje ir mes turime išsirinkti e, tą informaciją. Šiandien mes matome, kad didėja protekcionizmo tendencijos, kai kurie pasauliniai partneriai pasirenka konfrontacinį požiūrį ir Europa, mano akimis, turėtų stengtis dalyvauti, o ne konfrontuoti. ES turi remti bendradarbiavimo strateginį požiūrį, nesukeldama grėsmės, kartoju, nesukeldama grėsmės ES visuomenėms interesams, mūsų principams, mūsų vertybėms ir mūsų valstybių narių regionų interesams. Žinoma, šiame kontekste e, galvojant apie mūsų bendrąją 54 taisyklės požiūrį, kadangi diskusija vyksta čia INTA komitete apie sudėtingus e, santykius su labai svarbia strateginė partnerė, Turime prisiminti, kad kalbame ne tik apie ekonominius, priekybinius ir investicinius santykius. Labai svarbu, kad ES atstovai, dėrybininkai, diplomatai, išorės veiksmų tarnyba ir valstybės narės e, koordinuotai duotų signalus partneriams Kinijoje. Be kita ko, mes diskusijose kalbėjome, kad ES reikia e, susidoroti su pasaulinė greitai besikeičiančios aplinkos realybė tuo pat metu visapusiškai laikantis įsipareigojimų. Pateiksiu vieną pavyzdį iš daugelio įmanomų. Mes kalbame apie naują investicijų tikrinimo mechanizmą, skryningo vadinamąjį mechanizmą. Dėl to yra deramasi tarp institucijų ir valstybių narių. Ir tai yra, mano akimis, reakcija besikeičiančia pasaulio realybė. Tai yra absoliučiai nepriklausoma nuo kitų valstybių ir tai nėra susijęs su kitais globaliais partneriais. Baigdamas, kolegos, aš noriu pasakyti, kad esu pasirengęs ir toliau bendradarbiauti su AFET kolegomis ir šešėliniais pranešėjais čia INTA komitete. Mes turėtume atidžiai išklausyti savo uh, E, ekspertų ir suinteresuotų pusių rengdami nuomonę ir turėtumėm stengtis gil, giliau suprasti padėtį, aiškiau suprasti mūsų Kinijos partnerių nuomonės. Aš tikiuosi, kad vėliau e, mes galėsime suorganizuoti vizitą, e, galbūt gegužės mėnesį. Aš žinoma džiaugiuosi visų jūsų indėlių į šią nuomonę. Ir kaip jau anksčiau, aš norėčiau daryti viską, kas įmanoma, kad galutinis tekstas būtų subalansuotas ir geras. Ir čiagi nuomonė apie vieną iš svarbiausių mūsų priekybos partnerių, kuris iš esmės formuoja priekybos pasaulį ir ES klėstėjimo galimybės. Ačiū ponė Vinkleri. Toliau šešėliniai pranešė Emma McLaughlin. Atsiprašo pirmininkas. Aš neturiu savo užrašų, todėl galite ir jūs kalbėti vietojos. Aš kalbėsiu vietoje Lesijos. Jos vardu. Ačiū pirmininkė. Prekyba su Kinija 175 milijonus eurų pasiekė 2016 metais ir Kinija tapo grinąją investuotoją į Europą. Europos tiesioginės užsienio investicijos į Kinijos Respubliką nuolat didėja ir iš Kinijos uh, E, ateinantys rautai Europos Sąjunga e, vyksta priešinga linkme. Nuo 2013 metų investicijos iš Kinijos didėja. Daugiašalių, e, iš daugiašalės perspektyvos žiūrint, Kinijos liaudės Respublika gina atvirą modelį ir taip trukdo PPO funkcionavimą, nes nesilaikosi pareigojimų liberalizuoti Kinijos rinką ir atsisako uh, Um, atsikratyti perteklinės gamybos gebėjimų ir trukdo daugia šalims dėryboms, pavyzdžiui, ETA dėryboms. Politinių požiūrių reikėtų atsižvelgti į um, augančią Kinijos įtaką ES valstybėms narėms ir joms kaiminėms. Um, Kinijos geopolitiškai orientuotos investicijos, kurios vadovauja vyriausybė, trukdo ES vienybei. Labai svarbu prisiminti, kokius santykius Graikijos vyriausybė užmėžgė su Kinė po to, kai e, reikėjo stambių e, investicijų infrastruktūrą ir Kinija tą padarė. Toliau prisiminkime, kad Kinija e, investavo į elektros tinklo statybą Graikijoje. Kinija tampa viena iš svarbiausių investuotojų Graikijoje. Europos Sąjunga Ir jungtinės tautos yra paskelbtos nemažai pareiškimų dėl Kinijos žmogaus teisų padėties. E, turime prisiminti, kad reikia pritaikyti tiesioginių užsienio investicijų skryningo mechanizmą. Galų gale mūsų santykiai su Kinija turėtų atspindėti realią padėtį, turime surinkti skaičius ir duomenis. Ir dar aš norėčiau pasiūlyti įtraukti šiokį tokį nurodymą. Pavyzdžiui, mes turėtumėm labai galvoti apie skrydingo mechanizmą tiesioginiams užsienio investicijoms sukūrimą ir tą turi daryti pagrindiniai teisės aktų rengėjai. Kitas dalykas, turime paraginti tarybą, kad jie atnaujintų dėrybas dėl tarptautinių priekybų ir būtų rasas kompromisas, kuriame būtų atsižvelgta į parlamento pirmojo svarsimo dokumentus. Trečias dalykas, kadangi Kinijos liaudės Respublika pabrėžė, e, labai, kad labai svarbu užbaigti investicinės dėrybas iki dėrybų su Taivanu ir Hongkongu pradžios, mes turėtume kreiptis į Europos komisiją, kad ji atsižvelgtų į tai, kad e, dėrybose trūksta ambicingumo ir nebus galima sukurti vienodų veikimo sąlygų Europos investuotojams ir Kinijoms. Be to mes turime e, galvoti apie tai, kad apimsime Taivano ir Hongkongo vyriausybių uh, pozicijas. Iš tikiuosi, kad bus galima pasiekti bendrą vieningą poziciją. O dabar, Emma McClarkin. Ačiū pirmininkė. ES prekybos santykiai yra svarbiausi pasaulyje, tarp svarbiausių pasaulio, kai buvo pasakyta prekyba kainomis, pasiekė 150 milijardų eurų vien 2016 metais. Ir dabar aišku, kad net ir be didelės priekybos sutarties e, prekių e, srautai tarp Kinijos ir ES yra milžiniški. Tai yra labai svarbu. E, ir ateitie mes turėsim galvoti apie išsamios laisvos priekybos sutarties pasirašymą. O šiuo metu sutelkime dėmesį apie vykstančias dėrybas tarp ES ir Kinijos ir investicijų sutarties. EKR mano, kad tai galima panaudoti kaip atspirties tašką pagrindiniams trūkumams ir skirtumams pašalinti, tokiems kaip nesubalansuotos investicijos, uh, ir investicinės aplinkos sukūrimas ES investuotojams Kinijoje. Santykiai tarp ES ir Kinijos dar prekybiniai santykiai nepasiekė santykių su Junktinėmis Amerikos valstybėmis lygių ir mes turime pasirašydami šią investicijų sutartį apie tai pagalvoti ir tikimės, kad per investicijų sutartį mes galėsime paskatinti rinkos liberalizaciją ir galėsime išspręsti pagrindinės problemas, tokias kaip reguliavimo aplinka ir e, galbūt vengti nediskriminavimo kaip pagrindinio principo. Taip pat turėtume galvoti apie e, ES investuotojų e, poziciją Kinijoje ir atvirkščiai apie tai, kaip jie ten yra traktuojami. Kaip tik dabar ES rengia naujas reguliavimo priemonės, investicijų skriningo mechanizmas ir tarptautinių viešųjų pirkimų sistema. Mes norime užtikrinti e, balansą ir vienodas veikimo sąlygas, įskaitant ir Kinijos rinką. Tačiau EKR mano, kad tokių rezultatų būtų lengviau pasiekti, jeigu būtų vykdomos dvi šalės dėrybos. Taip pat mes turėtume galvoti, kaip toliau bendradarbiauti technologijų srityje ir inovacijų srityje. E, čia kartu mes galime labai daug padaryti, tačiau tam, kad mūsų įmonės kurtų naujoves ir kurtų naujus produktus, jos turi būti tikros, kad jų intelektinė nusavybė bus gerai apsaugota. Todėl mes turėtume stengtis ir toliau taikyti intelektinės nusavybės apsaugos mechanizmą. Abi pusės turi siekti to paties, kad būtų sukurta tvirta intelektinės nusavės apsaugos sistema ir ta sistema būtų įgyvendinta, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija ir inovacijos ateityje. Noriu padėkoti pranešėjai už visą jo padarytą darbą šiuo klausimu ir aš su jumis mielai toliau ateityje bendradarbiausiu. Helmut Scholz. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, šis dosie yra labai sudėtingas ir verta čia skirti nemažai dėmesio. Sunku suprasti, nuo ko pradėti. Ar reikia kalbėti apie politinės problemas, ar pereiti prie ekonominės perspektyvos. Ir taip pat turime galvoti apie tai, kokios sąlygos pastaruoju metu buvo sukurtos, kai vyko e, komunistų partijos e, kongresas. Mes turėtumėm galvoti apie tai, kas e, mums yra palanku, ką mes galime padaryti, kad iš tiesų e, prezidento pažadai taptų realybę. Jeigu galvojame apie investicijų sutartį, aš manau, kad turėtumėm stengtis pagreitinti šios sutarties rengimą ir stengtis dėrybės užbaigti kuo greičiau. Man atrodo, kad dėja Socialdemokratų šešėlinė pranešėja turėjo išeiti, bet e, dabar jau darosi vis labiau aišku, kad nereikia Kinijos bijoti. Jeigu mes norime kažką pakeisti, tai turėsime rasti pakankamai išteklių ir tai be, be abejo įtakos žemės ūkio produkciją. Man atrodo, kad mes būkime sąžiningi, kai kalbame apie dvišalius santykius, turime labai aiškiai apibriežti interesus. Mes kaip ES turime savo interesų. Ir pačioje ES jos viduje yra 28 skirtingos valstybės narės su savais interesais. Kiekvienoje valstybėje e, skiriasi nuomonės E, verslininkai turi savo nuomonę, profsąjungininkai turi savo nuomonę. Ir čia mes dabar kalbame apie pasaulio, globalaus pasaulio realybę. Turime galvoti, kaip įtakoti globalizaciją ir jeigu bus kokiu būkštavimu dėl Kinijos ir jų investicijų, e, tai iš kartai atsispindės spaudoje. Pažiūrėkime skaičius. Vokietijoje 2017 metais prekybinė apyvarta su Kinija ženkliai sumažėjo negu 2016 metais. Iš 68 Kinijai priklausančių įmonių beliko 54 sumažėjo ir investicijų skaičiai. Šiuo metu perimant bankrutuojančias įmonės, kinai yra lyderiai. 54 Britanijos įmonės, 24 Italijos įmonės tai buvo perimtos. Taip pat labai svarbu priminti, kad 155 įmonės buvo jung, perimtos Junktinio Amerikos valstybių įmonių, po jų eina Šveicarijos ir Junktinės karalystės investicijos, jos, e, tos valstybės perka Vokietijos įmonės. Taigi mes kalbame apie faktus, rodančius, kad rinkos ekonomikoje yra pokyčių. Žiūrėkime, kas dedasi, pažiūrėkime, kokie e, kriterijai taikomi, kokia struktūra ir prekybos komitete reikėtų apie tai kalbėti. Pagalvokime apie tai, kokie yra kriterijai, kokie standartai investicijoms taikomi, kas turi būti padaryta pagal investuotojų tikrinimo, skriningo programą, kaip galime garantuoti, kad nedings darbo vietos, kad bus užtikrintos deramos algos, kokios yra darbo sąlygos, ekologinės sąlygos. Visa tai turi būti įtraukta į skriningo procesą. Man atrodo, kad visa tai gali ženkliai padėti sutvarkyti ES ir Kinijos priekybos ir verslo santykius. Aš labai tikiuosi, kad mes galėsime su pranešėjui bendradarbiauti, nes esu įsitikinęs, kad diskusijos bus labai produktyvios. Aš labai norėčiau, kad mūsų e, diskusijos būtų vertingos. Ponas Dartmut, aš tik keturis sakinius pasakysiu, turbūt nustepsit kolegė Emma McLaughlin labai pagristai pabrėžė, kokia yra prekybos apimtis ir vertė tarp 28 valstybių narių ir Kinijos. Taip pat jie pabrėžė, kad tai daroma be prekybos sutarties. Tai tik patvirtina, kad nereikia laisvos prekybos sutarties, kad galėtum vykdyti prekybą. O pagrindinė mano, pagrindinė mano mintis būtų tokia. Labai paprastas klausimas pranešėjai. Aš žinau, kad tas klausimas nebus lengvas atsakyti. Dažniausiai sakoma, kad kai aptarėme priekybą su Kinija klausimą, dažnai sakoma, kad Kinija nesilaiko taisyklių. Tokia paprasta formuluotė pasirinkus. O kitos valstybės laikosi. Aš nenoriu čia pranešėjo sunepatoginti Aš tik tai noriu sužinoti, kiek jis iš tiesų žinių yra sukaupęs. Ar jūs manote, kad tokie pareiškimai yra teisingi ar neteisingi? Ar iš dalies teisingi? O gal iš dalies e, klaidingi? E, pati koncepcija apie Junktinio Amerikos valstijų vyriausybę, kalbant, pavyzdžiui, e, ar mes galime ta, taip sakyti apie Kiniją kalbėdami, kad Kinija nesilaiko taisyklių, o kiti laikosi? Ką pranešėjas žino, jisgi turi sukaupęs daug žinių ir daug viską supranta. Na, dar, tai esate tikras, kad jie žaidžia pagal taisyklės? Eh. Na, bandau. Thank you. I just want to make... Ačiū, aš tik norėjau mm, tris pastabas pasakyti. Mm, mes turi sustiprinti savo svarto priemonės. Sprendimas rastas. tas nauja metodika naujos metodikos teisės aktuose yra išmintingas ir man atrodo iš tikrųjų ta peržiūra yra tinkama kryptimi. Tai yra tikrai labai svarbi priemonė parodyti, kad ES yra vieninga prieš Kinijos e, taktiką e, skaldyk ir valdyk. Mm, tikrai turime sutarti dėl to klausimo. Žalių um, akise uh, ši peržiūra tai yra priemonė taip pat ir užtikrinti, kad mūsų demokratijos modelis išliktų. Antra pastaba. Dėl investicijų sudarimo dėrybų. Europos parlamentas niekuomet nesutiks su tokia sutartimi, kur būtų silpnos nuostos dėl, tvarios, dėl tvaros vystimos. Uh, ES turi remti, turi įtvirtinti savo modelį dėl tvarios plėtros ir ypač šiuo atveju. Na, galiausiai atsižvelginti naujus iššūkius, kurie iškilo per pastarosius penkerius metus, kaip komisija ketina pritaikyti strategiją Kinijos atžvilgių dėl priekybos ir investicijų. Komisija neturėtų priekybos ir investicijų svarstyti izoliuoti atskirai nuo kitų klausimų. Reikėtų siekti atvėrimo ne tik čia, reikėtų galvoti apie strateginį e, šių priemonių panaudojimą bendrai dvišalėse santykiuose. Ačiū dabar komisijos vardu kas nors. Ačiū pirmininkė, ačiū panai Vinkleriui už jo tikrai aktualias pastabas. Daugas kalbėjote apie bazinius faktus, skaičius mūsų santykiuose su Kinėje. Aš nekartosiu to. Manau, kad tikrai neginčiamai reikėtų pripažinti, kad Kinija yra svarbiausia prekybos partnerė Europos Sąjungai. Ir todėl Tai labai svarbi partnerė mūsų kompanijoms ir mūsų didelė dalis verslo yra priklausoma nuo Kinijos. Daug ES kompanijų didelę dalį pelno užsidirba būtent, generuoja būtent Kinijoje. Todėl prieiga prie Kinijos joms yra labai svarbi, galvojant apie globalią strategiją. Vis tik tai reikia pri, pripažinti, kad na, turime atitinkamas realijas Kinijai. Ir tas buvo paminėta parlamentarų komentaruose. Uh, Nusažininga būtų pasakyti, kad šaliai e, prekybos santykiai su Kinėje vieni iš sudėtingiausių yra palyginti visus mūsų santykius su partnerėmis ir aišku, Jūs minėjote pagrindinės problemas, abipusiškumo nebuvimas, nevienodos veikimo sąlygos, pajėgumai nevienodi, sudėtinga prieiga prie rinkos Kinijoje, kai kuriuose srityse mums Tai yra realios problemos, su kuriamis susiduria mūsų kompanijos kasdien. Ir todėl turime bandyti spręsti tas problemas. Deja, kai žiūrime, kas vyksta Kinijoje ir ponas Vinkleris um, užsiminė apie tai, akivaizdu, kad uh, Kinijos reformos nelėmė reikšmingo Kinijos rinkos atvirimo Europos kompanijoms ir realiai visoms viso pasaulio kompanijoms, ar tai būtų JAF ar Japonijos ar kitos kompanijos. Mes netgi matome kai kurių priešingų ženklų, kad e, Kinijos rinka kažkiek užsidaro netgi labiau. Uh, dėl, sakykime, saugumo įstatymų, kai kurių reguliavimo reikalavimo, ar netgi tiesiog de facto diskriminuojančių praktikų nukreiptų prieš mūsų verslą, dėl to, kad tai ne kinų kompanijos. Ir ką mes matėme per partijos suvažiavimą praeitą spalį, mes matome, kad tos tendencijos stiprėja. Tai yra partija labiau kontroliuoja valstybinės įmonės Kinijoje ir bendrą ekonomiką. Uh, ryštingiau veikia Kinija ir visame pasaulyje. O tai yra problema, kadangi mes tuomet turime susidurti su tokiais klausimais kaip uh, subsidijavimas, vietos reikalavimo primetimas, technologijų perdavimas, atitinkamo sisteminiai aspektai, kurie rodo, kad Kinija nežaidžia pagal tas pačias taisyklės, kaip kad mūsų kompanijos susiduria kitose rinkose pasaulyje. Mes matome, kad Kinija yra labai ambicinga Ir akivaizdu, kur yra nukreipti visi jos planai, valstybės pagalba, tai yra sustiprinti vietos gamybą ir ypač tą mm, strategiją, tai vadinama, pagaminta Kinijoje 2025, ypač su bet kelių iniciatyva, kas buvo paminėta. Čia yra šiek tiek pažangos, bet yra problemų dėl skaidrumo, dėl pirkimų, dėl netvarios plėtros. Dabar mes matome, kad Kinija tam tikrų mastų bando pakengti ir paminti ir tarptautinių organizacijų taisyklės. Taigi, iššūkiai didžiuliai ir klausimas yra, kaip surasime tinkamą pusiausvyrą, kad galėtumėm garantuoti, kad mūsų priekybos santykiai su Kinėje būtų sąžiningi. Kaip aš jau pradžio sakiau, tai mums yra labai svarbi partnerė. Taip, jūs priminėte apie investicinės dėrybas, taip yra daromas spaudimas ir, ir mm, dėl abipusiškumo didesnio užtikrinimo, kad didesnės būtų mm, vienodesnės veikimo taisyklės, kad prieiga prie rinkų būtų geresnė, bet aišku, sudėtinga, sudėtinga dirbti tais klausimais, kuomet mes esame uh, vieningi, kuomet parodome savo raumenį, savo ryštą, tai pasiekime pažangos. Pavyzdžiui, sugebėjome praeitais metais E, pasiekti, kad būtų atidėti naujų standartų pritaikymai dėl elektrinių automobilių iš Kinijos pusės, kas mums kėlė problemų. Taip pat dėl e, maisto importo e, sertifikatų buvo dar viena problema, su kuria susidurė mūsų kompanijomis. Mes sugebėjome išspręsti tą klausimą. Investicijų dėrybos vyksta, taip, teisingai, pažanga kol kas labai lieta pradėjom, išeities mūsų pozicijos buvo ypatingai skirtingos, daug tikrai fundamentalių skirtumų buvo, bet um, turime tam tikros pažangos, pažiūrėjau, dėl geografinių nuorodų tikrai judama gera kryptimi. Daugia šalių lygmenių matome, kad sėkmingai pavyko sukurti didžiojo dešimtuko tarptautinį forumą um, dėl plieno gamybos pajėgumų ir prieigos. Ir čia tikrai sugebėjome pasiekti to, kad Kinija pateikė savo informaciją. Tai aišku, reikėjo labai daug ryšto ir turime dabar ir naujų priemonių ir parlamentui parėmus uh, Turime ir naują kovos su dempingu metodiką patvirtintą, ko galime pasidžiaugti, nes dabar turime ataskaitas dėl iš, iš, iš priekybos iškreipimų Kinijai. Taip pat priekybos gynybos mechanizmai modernizuoti turime ir investicijų skriningo peržiūros mechanizmas, kas buvo paminėta jau tarptautinių pirkimo mechanizmas e, jau procese. Tai aš manau, kad tai bus tikrai svertas, kuris leis mums kažkiek įtakoti Kinijos poziciją. Taip pat ne vien Europos Sąjunga dirba toje srityje, mes kartu dirbame su, su JAV ir su Japonija. Jūs tikrai labai teisingai paminėjote tai, kad mes mm, ras konferencijos kontekste ir paskelbėme pranešimą iš tikrųjų ir dėl to, ir, ir daug kas yra dėl Kinijos Daug išlieka klausimų su Kinija dėl priekybos, nes aišku, mes esam labai atviri ES ir dėl investicijų, ir dėl priekybos prekiamis. Tai aišku, kuomet mes esame tokie atviri Kinijos verslui, išlieka labai rimtas klausimas. Uh, dėl mūsų pozicijų, bet jeigu sugebėsime užsitikrinti tą sverto poveikį ir Europos komisija, valstybės narės, jeigu visos institucijos visi kartu dirbsime nuosekliai, vienodai, sukoordinavę savo veiksmus kartu su verslu, aš manau, mes galėsime padaryti tinkamą spaudimą tai valstybei. Tai tikrai reikia siekti labai vieningos politikos ir aišku, mes labai tikėsimės jūsų palaikymo. Jeigu jūsų komitetas lankysis Kinijoje, kaip buvo minėta, tikrai mielai suteiksime jums visokiojo paparamą ir, ir konkrečius briefingo dokumentus, papildomus dokumentus dėl visų aktualiausių priekybos lausimų, kas buvo paminėta komitete ir kas galbūt būtų aktualu jūsų vizito kontekste. Ačiū. Indeed. Ačiū. Taip, iš tikrųjų, norint išspręsti problemas, reikės esminių pasikeitimų. Bet manau, kad, na, kas daugiau galės išspręsti tuos klausimus. Europos parlamentas, man atrodo, irgi turi imtis tų didžiulių iššūkių. O dabar, prieš teikdama žodį pranešėjų baigiamajam žodžiu, aš noriu pasakyti, kad čia podime turime vieną žmogų, kuris gal nėra labai mm, pastebimas žmogus salėje, bet jis šiaurietis, tai normalu, kad jis tylus, tačiau jis, tyl, jis dirba labai daug, labai intensyviai ir labai džiaugiamės, kad jis atvyko į mūsų komiteto posėdį. Taigi, aš noriu, Heikė, padėkoti Jums už Jūsų darbą. Uh, Mes tikrai džiaugiamės tuo darbu, jis daug žada, gerus rezultatus žada ir linkimės geros ploties e, ateičiai. Thank you, Chairman. Thank you uh, very much. Uh, what's... Ačiū pirmininkė, ką galiu pasakyti, kad e, man teko garbė dirbti šiame komitete ir jam norėčiau palinkėti visokiojo pasiekmės. Labai geras atsakymas. Mes taip pat linkime Jums visokrio pasiekmės. Dabar žodis Juliui. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pritarti Jums ir norėčiau, noriu pasveikinti mūsų e, kolegą iš sekretoriato. Tikrai ne vieną kartą turėjau galimybę bendrauti su jumis. Ačiū už suteiktą paramą. Ir jūsų puikiai pabaigos e, kalba e, tikrai buvo puikiai. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams, komisijai už pateiktus komentarus. Diskusijos nesibaigė, jos tik prasidėjo, taigi tiesiog turime rasti būdą įtraukti pačius svarbiausius dalykus. Akivaizdu, kad visko nega, nebus galima įtraukti pranešimą, bet kalba eina apie pranešimą, kuris atspindi Europos parlamento poziciją. Jeigu leisite, iš karto sureaguosiu į e, kolegų pastabas ir e, iš karto atsakysiu į užduotus klausimus. Ar e, visos šalys vienodai elgesi? Ne. E, Iš tiesų, kalbant apie mūsų santykius su Kinija, ne visada tie santykiai yra vienodi. Antras klausimas yra sudėtingesnis. Jūs keliate klausimą dėl to, ar Kinija vadovaujasi taisyklėmis. Ne. Tačiau situacija nėra tik tai juodai balta. Todėl negaliu jums e, atsakyti atsakymo taip, ar pateikti atsakymo taip arba ne. Taigi toks būtų mano atsakymas jums. Komisija taip pat gali patvirtinti, kad ES e, e, priekybos rūmai Kinijoje reikalauja, kad būtų laikomasi tam tikrų taisyklių, standartų, yra ir parengti atitinkami dokumentai. Taip pat e, vyksta dialogas ir dėl ES vertybių, nes mes norime kurti santykius su kitomis šalimis, e, laikydamisi tų vertybių. Tačiau iš kitos pusės e, Kinijos vertybės taip pat yra svarbios. Ir jeigu mes kalbam apie žmogaus teisės, demokratiją, ES standartus, Kinai taip pat turi e, savo standartų, savo vertybių, kurios nebūtinai visais atvejais sutampa su mūsiškėmis. Taigi, ačiū visiems pasisakiusiems galiu tik pasakyti, kad jeigu kas nors nesilankė Kinijoje per pastaruosius 3-4 metus, tai galite sakyti, kad Kinijos ir nematėt. Tiesiog galiu jums palinkėti, nuvykti į Kiniją ir pažiūrėti, kaip ten kas vyksta. Pirmininkas, ačiū. Kitas žingsnis. Balandžio mėnesį aptarinėsime jūsų pranešimą, o tai ir toliau žiūrėsime, kokie bus tolesni žingsniai. Kitas darbotvarkės punktas. Ponio e, Daniel Kaspari pranešimas. Iš karto jam ir norėčiau suteikti žodį. Gerbiami kolegos, 12 metų kovo mėnesį Europos komisija pristatė pasiūlymą dėl reglamento susijusio su trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimu į sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką. Diskusijose šiuo klausimu Europos parlamente trūko du metus ir 14, 14 metais sausio mėnesį Buvo patvirtinti 85 pakeitimai šiuo klausimu. Pirmojo svarstymo diskusijos e, nesibaigė parlamente su, dėl to, kad e, e, komisijoje trūko poslinkių ir 2016 metais buvo priimtas sprendimas iš komisijos pusės e, pa, pateikti pakeistą reglamento pasiūlymą parlamentui. Situacija buvo ne visai įprasta, nes nebuvo e, oficialių dėrybų nei tarp tarybos, nei komisijos, nei parlamento. E, Ir kaip aš suprantu, būtent taikant trišalio dialogo procedūrą komisija gali pristatyti pakeistą reglamento projektą. Taigi dėl to galime tiesiog apgailestauti, kad pasiūlymas buvo pateiktas, nevykdant jokių trišalių dėrybų tarp institucijų. Kokie yra tolesni žingsniai? Visų pirma, kalbant apie reglamento pasiūlymą, yra tam tikrų vietų, kur yra atsižvelgta į Europos parlamento prašymus, pavyzdžiui, dėl lengvatų mažoms ir vidutinėms įmonėms arba dėl to centralizuoto ramščio atsisakymo, ne va tai e, savivaldybės pačios galėtų apsispręsti, ar trečiųjų šalių tiekėjai gali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ar ne. Reglamento pakeistas pasiūlymas dėja neįtraukė aspektų, dėl kurių mes sutarėme pirmo svarstymo metu. Jie yra susiję su aplinka, su socialiniais dalykais. Taip pat mes esame sakę, kad po to, kai reglamentas įsigalios, po penkerių metų turi būti atlikta peržiūra. Tų nuostatų neliko Mes norėjome, kad procedūros būtų paspar, paspartintos ir į tai nebuvo atsižvelgta. Dabar komisija, e, pagal komisijos pasiūlymą, Devinių mėnesių laikotarpis yra sutrumpintas iki aštuonių mėnesių tai yra kaip ir sveikintinas dalykas. Mes galime pasveikinti komisiją uždėtas pastangas atsižvelgti į mūsų e, pasiūlymus. Kalbant apie naujus dalykus reglamento pasiūlyme, tai nesu labai entuziastingai dėl jų nusiteikęs. Pavyzdžiui, dėl kainodaros mechanizmo. E, man visą tai primena antidempingo e, priemonės ir nesažiningos priekybos suformavimą. Kitaip tariant, mes tiesiog skatiname atverti mūsų viešųjų pirkimų rinką trečiosiams šalims. Bet šis reglamentas tiesiog nori paraginti trečiasias šalis atverti savo viešųjų pirkimų rinkas. Ir jeigu po kelių metų dėrybų e, trečiosios šalis to nedaro, mes e, kaip ES galime uždrausti tokioms šalims tiekti savo e, prekes ir paslaugas viešųjų pirkimų vidaus rinkai Europos, Sąjungai, Europos Sąjungoje. Esu pateikęs ne vieną pakeitimo pasiūlymą ir ko mes pageidaujame. Mes norime, kad būtų grįžta prie tos pozicijos, kuri buvo suformuota 13 metais, tai pirmojo svarstymo metu, kai komisija neatsižvelgė į mūsų tam tikrus reikalavimus. Toliau dėl naujų dalykų, dėl kainų pritaikymo mechanizmo mes prašome aiškios pozicijos ir norėčiau paraginti visus, kad jie susipažintų su mano rengiamu pranešimu. Žinau, kad laukia mūsų Europos parlamento rinkimai, todėl šiam klausimui iš anksto skiriame pakankamai laiko, kad jo analizavimas galėtų būti baigtas dar šiais metais. Kitaip tariant, kad būtų organizuojamas e, svarstymas Europos parlamento sesijoje. E, tikimės, kad e, kovo mėnesį jau būtų galima aptarti šį pakeitimą komitete, balandį dėl jo balsuoti. Dar kartą priminsiu, kad mano pranešimu siekiama sugrįžti prie to, kas e, buvo suderinta prieš keletą metų. Ir norėčiau, kad e, kolegos galėtų pritarti e, tiems aspektams, yra, kurių atžvilgių yra siūlomi pakeitimų pasiūlymai. Pirmininkas. Iš tiesų, vilties yra, kad šis klausimas bus e, baigtas analizuoti esant dar šiai parlamento kadencijai. Norėčiau padėkoti ponios Rodrygės Spiniero vardu, pristatysiu jos poziciją. E, šio reglamento apreptis yra maža. E, Nemažai mažai valstybių narių, e, trečiųjų šalių e, nenori, nori atverti savo viešųjų pirkimų e, rinkas ES. Tuo tarpu pačios daugį importuoja į ES. Mano frakcija laikosi nuomonės, kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas visiems ir gerinti e, sąlygas mūsų įmonėms. Šiame kontekste mes e, pritartumėm komisijos siūlomai priemoniai, nes e, ją sustiprinta būtų mūsų pozicija priekybos dėrybose, taip pat pagerės ir mūsų įmonių prieiga prie viešųjų pirkimų rinkų trečiose šalyse. Taigi ši priemenė tiesiog siekia užtikrinti abipusiškumo principą. Šis reglamentas turi būti e, proporcingas, efektyvus ir realistiškas. Kitaip tariant, reikia galvoti, ką galime pasiekti per teisėkuros procedūrą. Kalbant apie prioritetus, šis reglamentas turėtų būti patvirtintas ir įgyvendintas. Sveikiname tam tikrus elementus iš naujo pasiūlymo. Pavyzdžiui, tai, kad e, atsisakyta decentralizacijos, kad e, priemonė yra supaprastinta, kad e, biurokratinė našta, našta sumažinta, kad padidintas skaidrumas dėl komisijos vykdomų tyrimų. Kalbant apie 12 metų pasiūlymą, jis sulaukė labai įvairių reakcijų. Dalis valstybių taryboje mane, kad šis reglamentas protekcionistinis, todėl buvo patekta į aklavitę. Tikimės, kad su šiuo reglamento pasiūlymu bus iš tos aklavitės išeita. Mano frakcija laikosi nuomonės, kad reikia e, dirbti siekiant kompromiso su taryba. Jeigu mes grįšime prie 14 metų suformuotos pozicijos, nemanau, kad mes išeisime iš susidariusios aklavitės. Reikia dirbti su pristatytų komisijos naujų pasiūlymų. Taigi, kaip siūlo pranešėjas dėl rinkos uždarimo, e, manau, kad mes dėl tokio pasiūlymo patektumėm į naują aklavietę. Bet Tai būtų atitinkamas signalas trečiosioms šalims. Dėl kainodaros mechanizmo jo pagrindu taip pat turėtų būti dirbama E, pranešėjas pateikė pakartotinai e, pasiūlymų dėl aplinkos ir socialinių kriterijų laikomos, laikymosi sudarant e, sutartis. Mes pritarėme tam, kad turėtų būti mažinama biurokratinė našta, kad turėtų reglamento nuostatos ne, nebūti taikomos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Priemonė turi būti lanksti, turi būti nustatytos E, skirtingos ribos paslaugoms ir prekiams. Kalbant apie paslaugas, 5 milijonų riba gali būti per didelė, kai kalba eina apie viešuosius darbus, taigi jos galima atsisakyti. Galiausiai norime numatyti galimybę netaikyti šio reglamento, jeigu jis form, leistų suformuoti monopoliją sektorija. Mano frakcija pateiks atitinkamų pakeitimo pasiūlymų, esame pasirengę bendradarbiauti su pranešėjų, su kitomis frakcijomis, kad būtų suformuota tokia pozicija į leidžianti patvirtinti šį reglamentą. Ema. Ačiū. Dėl atnaujinto pasiūlymo. Visų pirma, norėčiau padėkoti Danieliui už darbą šiuo sudėtingu klausimu. EKR e, frakcija laikosi nuomonės, kad reikėtų laikytis 12 metų pasiūlymo, nes tokiu atveju Tiksliau, neturėtumėm grįžti prie 12 metų pasiūlymo, nes tai turėtų neigiamų pasiekmių, ypač kalbant apie kylančios ekonomikos šalis. Tačiau džiaugiamės, kad reglamente buvo pateikti pozityvus aspektai susiję, sakykime, su ES viešųjų e, pirkimų rinkos uždarimu. Deja, nėra įrodymų, kad tokia priemonė galėtų e, reikšti, kad trečiosios šalis atvers mums savo viešųjų pirkimų rinką. Jeigu atsiveriame kitom šalims, galime tikėtis to paties iš kitų. Dėl ribų ir dėl kriterijų bei kainodaros mechanizmą įvertinti e, visų šių priemonių pasiekmes reikės laiko. O dėl naujų komisijos siūlomų priemonių, tai jos tikrai yra geresnės. Bet kokios priemonės yra geresnės nei e, rinkos tiesiog uždarimas. E, trečiųjų šalių paslaugoms ir prekiams. Mes bet kuriuo atveju pritartumėm tam, kad Europos parlamentas galėtų pateikti pakeitimų pasiūlymus dėl mažų ir vidutinių įmonių, dėl mažiausiai įsivystančių šalių, decentralizuotos e, procedūros atsisakymas taip pat yra teigiamai vertintinas. EKR frakcija laikosi nuomonėse, kad tokie dalykai pagerintų reglamento efektyvumą ir sumažintų neigiamą poveikį, kurį mes išvelgėme ankstesnėme pakeitime. EKR laikosi nuomonės, kad apskritai tokio reglamento nereikia. Tačiau jeigu jis bus, mes bendarbiausime su pranešėjai, šešėliniais pranešėjai šio klausimu. O aš asmeniškai mm, stebėsiu e, situaciją. Ačiū, dabar žodis Frederikė. Ačiū pirmininkė. Mano kolega šiuo metu yra Luksemburgė ir nori perduoti savo mintis komitetų ir pranešėjui. Visų pirma, ačiū Danieliui už e, pranešimą. E, ankstesni nuomonės projektai parodė, kokios problemos kyla iš šio komisijos reglamento. Visų pirma, kai bus parengtas teisės aktas, jis sukels problemų valstybių, valstybių narių įmonėms, nes padidės biurokratinė našta. Vadovaujantis dabartiniu teisės aktu, e, kai kurios viešųjų pirkimo procedūros taps sudėtingesnės. Teisinės, teisų gynimo priemonės yra neaiškios, todėl norėčiau kreiptis į komisiją, kad jie patikslintų reglamento taikymo sritį ir kaip bus saugomos ES įmonės. Nes dabar atrodo pagal šį pasiūlymą rinka tiesiog e, yra dar labiau atveriama, tačiau nėra numatomos e, kažkokios teisų gynimo e, priemonės. Mažos ir vidutinės įmonės dabar į reglamentą nepatenka. Labai svarbu, kad būtent į jų interesus būtų atsižvelgta, kad būtų supaprastintos jos, joms taikomos procedūros. Kadangi šios įmonės nepatenka į reglamento taikymo sritį, nenorime, kad visa tai dar labiau komplikuotų viešųjų pirkimo procedūrą. Šiuo atžvilgiu mano kolega ketina pateikti pakeitimų pasiūlymų. Pirmininkas Helmut Šuls. Ačiū ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad mus pasikvietė bendradarbiauti. Džiaugiuosi, kad šis komitetas taip sugeba bendradarbiauti. Labai džiaugiuosi, kad galime susitarti dėl pagrindų. Anksčiau mes kalbėdavom apie globalę Europą ir šiame kontekste mes bandėme uh, E, ankstesnį pasiūlymą formuluoti. O čia mes kalbame apie kitokią strategiją, apie priekybą visiems. Ir būtų galima klausti, ar iš tiesų mums reikia to reglamento. Jeigu mes galvojam apie laisvos priekybos sutartis, apie GP PS sutartis su Kinija, su Indija. Tai žinom, kad tos valstybės likdavo tik tai stebėtojos. Visuomet, kad toks argumentas būdavo pateikiamas. Tačiau Kinija pateikė savo argumentų. Tačiau Junktinės Amerikos valstijos juos atmetė. Visą tai leis e, tarptautinį makroekonominį kontekstą atkurti. GUNGL turėjo savų akcentų. Būtų gerai pradėti viešuosius konkursus. Akivaizdu, kad yra tam tikrų paslaugų ir prekių, kurios negat, neturėtų būti teikiamos e, pagal viešuosius konkursus. Jeigu pagalvotume apie konkrečius pasiūlymus valstybėse, tai pamatytume, kad e, dėl šio pasiūlymo mes turime labai daug dirbti ir bus pasiektas geras rezultatas. Atrodo, kad visi puikiai nusiteikia. Kristoferis. Ačiū. Man atrodo, kad šis pasiūlymas labai įdomus, nes e, tai yra, aš sakyčiau, referencinis pasiūlymas, jis ES prekybos politikoje įveda visiškai naują logiką. Jeigu kažkas ES iškelia per daug griežtus kriterijus, tai mes galim stengtis sugriešinti savo kriterijus. Jeigu jūsų tarifai labai aukšti, mes dėl jūsų dėrėsimės ir mes sumažinsim savus ir galbūt tada galėsime e, dirbti kitaip. Blaivių protų vadovaukimės. Pažiūrėkime, ar komisijos pasiūlymas atlaikys blaivaus testo, blaivaus proto išbandymo. Išbandymą. Europos komisija sakė, kad pagal tą naują logiką mes prieigą prie rinkos atversime 4 milijardams. E, kai kurios keistos logikos rėmose buvo galima nuspėti, kas kokias rinkas atvers dėl to, kad mes pradėsim grasinti, jog savo rinką uždarysime. Jeigu mes tą galime padaryti čia, tai aš tada išmesiu jums iššūkį. Teikit tiek pat pasiūlymų, e, kai svarstysim tarifų klausimą. Jūs sakot, kad tai yra išmintinga nauja logika, kurią jūs įdėgėte. Aš sakyčiau, kad e, taip iš tiesų nėra. Tie 4 milijardai tik e, išgalvoti, kad būtų galima prakišti tą pasiūlymą. Ir mes tą žinom, ir jie tą žino, bet pažiūrėkim, kiek tai kainuos. Dabar sakome, kad norime pakoreguoti kainas, pakelti jas į viršų. Jeigu kas neturi rinkos, tai atverkim jiems tą rinką. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš noriu pirkti, pavyzdžiui, rentgeno aparatą, aš turėsiu pasirinkti būtent tą aparatą iš tos valstybės, bet turėsiu mokėti daugiau. Vietoj to, kad aš pirkčiau šiek tiek pigesnę kinietišką mašiną, aš pirksiu amerikietišką ar vokišką. Aš uh, sakyčiau, kad tai reikš, kad ta mašina automatiškai bus brangesnė ir kažkas turės daugiau mokėti. Jeigu mes pakoreguosim kainas į viršų, dabar mes apie tai kalbam. Poveikio vertinimą aš peržiūrėjau. Jeigu egzistuos magiška galimybė nuspėti kaštus ir pelną, tai turi būti įmanoma nuspėti, kiek labiau brangu bus, kiek pabranks visą tai, kiek visą tai Europai kainuos. Jūs sakote, kad niekas nieko nekainuoja, kad tai bus nedideli kaštai. Įdomu. Aš nemanau, kad taip yra tiesa. Keista logika. Antras dalykas, jūs sakėte, kad ne, kas dar nieko nekainuoja, kad sakėte, kad nėra rizikos, kad bus e, keršyjama. Aš tikiuosi, kad Europos komisija patilės, kai bus priimtas sprendimas dėl Amerikų įstatymo. Trumpas dabar siūlo tokį įstatymą priimti. Aš tikiuosi, kad komisija nesureaguos. Žinia, kad Amerika e, galvoja taikyti įvairias keršimo priemonės daugelį valstybių. Taip tikrai nebus Aš manau, kad tai yra vienas iš blogiausių pasiūlymų, kokie sumatys iš Europos komisijos. Nėra net uh, įmanoma atlaikyti blaivaus proto testo. Parenkit šį dokumentą ir sugrįšit, kai turėsit pasiūlymo kaštus ir kai turėsite įtikinamą atsakymą dėl naudos. O kitaip leiskit tam tekstui gulėti nejudinamam. It's a... Man susidaro įspūdis, kad nuomonės skiriasi pačioje EPP frakcijoje. Ar taip gali būti? Yra radikalų ir nusaikiųjų. Komisijai žodis. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju Jums, ponė Kaspari, už pranešimą, kuriuo mes labai džiaugiamės. Aš įsivaizduoju, kad šis pasiūlymas išplaukė iš kropštaus darbo ir komisija pridarė didžiąją dalį jūsų rekomendacijų ir idėjų. Galbūt net visoms. Bet, na, jeigu ne visoms, tai didžiai daliai. Jau gavome ir anksčiau daug pasiūlymų iš Europos parlamento. Jūs tas idėjas panaudojate e, pakareguotame pakeistame pakeitime ir mes dabar esame pasirengę bendradarbiauti ir pagalvoti, kaip e, rasti skirtingų galimybių dar labiau sumažinti administracinę naštą ir išspręsti kai kurias kitas visiems rūpimas problemas ir kurias Europos parlamentas ir šis komitetas išdėstys. Kas yra pagrindinė problema? Pagrindinė problema yra ta, kad Europos rinka milžiniška. Ji yra atvira, tuo tarpu kitos valstybės savo rinkas uždarinėja, o netidarinėja. E, buvo paminėtas e, abiejų Amerikų įstatymas, bet yra ir kitų panašių tendencijų ir iniciatyvų skirtingose valstybėse. Atvirai ar e, už tušuotų būdų jos yra pateikiamas ir bandoma rinkas užsienio dalyviams tiesiog uždaryti arba bent jau apriboti. Viešųjų pirkimų rinkos yra milžiniškos. Jos atveria labai daug galimybių Europos įmonėms, kurios turi konkurencinių pranašumų, jos yra novatoriškos, e, specialistų kvalifikacija labai užta ir labai griežti standartai yra taikomi. Esame matę ir aš pats asmeniškai esu matęs, kaip sunku yra dėrėtis su prekybos partneriais dėl prekybos sutarčių ir dėl jų viešųjų konkursų rinko atverimo. Nes jie suvokęs kaip savaime suprantama, kad Europos rinka bus atvira, taigi ir mes norėtumėm, kad jie savas rinkas taip atidarytų. Kalbant apie naudą, mes jau matome labai konkrečios naudos. Kai dėrėjomės su Kanada, net ir su Japonija, e, buvo tik labai nedidelė galimybė, kad komisijos pasiūlymas bus pateiktas. Komisijos pasiūlymo egzistavimas mums e, leido sudaryti kokybišką sutartį su Kanada ir Japonija. Kalbu apie taisyklės ir apie prieigą prie jų viešųjų pirkimų rinkų. Taigi jau dabar konkrečių pavyzdžių turime, bet be abejo ta grėsmė negalės išlikti visą laiką. Mes jau dabar kai kuriuose dėrybose matome, kad prekybos partneriams kyla bejonių dėl to, ar ta problema yra rimta, ar e, tai bus suprasta ar ne. Ir dabar mes manome, kad e, ši iniciatyva ir šis pasiūlymas turės būti patvirtinti kuo greičiau Tai nėra protekcionistinis pasiūlymas. E, tą labai svarbu pabrėžti. Ir mes nesakome, kad turėsime šią priemonę pasinaudoti visą laiką. Taip yra ir taip bus. Ši priemonė bus e, tik tai. E, galutinė, jeigu nebus jokių kitų, mes norime dėrėtis dėl tų prie, su tomis valstybėmis, kurios uždarinėja savo rinkos ir neįsileidžia mūsų įmonių į savo viešųjų rinkimų konkursus. Taigi, kaip jau sakiau, esame pasirengę pagalvoti apie tolesnius pasiūlymus, ką mes dar galime aptarti, kaip įgyvendinti turimus teisės aktus, nes aplinkosaugos socialiniai ir kiti aspektai jau gali būti taikomi ir gali būti svarstomi pagal dabartinę teisinę bazę, darant prielaidą, kad Europos prekes ir paslaugos bei įmonės atitinkamai e, taikys labai griežtus standartus ir aukštos kokybės uh, produktai socialinė, ekologinė prasme bus teikiami. Tai bus pranašumas mūsų įmonėms. Taigi iš esmės aš sakyčiau, kad mums net nereikia IPA tam tikslui. Mums IPAS reikia tam, kad galėtumėm motivuoti prekybos partnerius, kad jie galėtų sėsti prie dėrybų stalo ir dėrėti su ES dėl viešų pirkimų taisyklių, dėl patekimo rinkos ir tai turi būti daroma sąžiningai. Ačiū ponė pirmininkė, esame pasirengę toliau su jumis bendradarbiauti be abejo. Ačiū. Aš manau, kad jau diskusija buvo labai aišku, kokių galimybių šios priemonės atveria. Lygiai taip pat matėme, kokią riziką atsiveria. Kristoferis kalbėjo apie riziką. Kristoferi, Mes apie šią riziką trumpai kalbėjome, bet vis tik suprantame, kad skirtumų yra nemažai ir šiandienos diskusijos vienas iš tiklų būtent toks ir yra. Kita svarbi žinia, kurią aš norėčiau Jums pasakyti, užsienio rinkos turėtų atsiverti. Mes e, negalime kalbėti apie jų uh, uždarimą. Pirmajame Europos komisijos dokumente tai nebuvo pasakyta aiškiai, todėl mes norėjome tą pridurti parlamento lygmeniu. Uh, Jeigu kalbame apie šio reglamento įsigaliojimą, tai supraskime, kad jis leistų uždaryti nacionalinės rinkas ir nacionaliniai teisės aktai daugiau nebegaliotų. E, tokio tikslo mes jokių būdų nesiekime, mes turime rinkas atverti ir jokių būdų neturėtume e, nacionalinių teisės aktų, kurie dabar galioja, anuliuoti. Be to mes suprantame, kad mums reikia priemonės, teisinės priemonės, kuri leistų išvengti, kad mūsų rinkos e, e, nedirbtinai išlaikyti savas įmonės. Bet jokių būdų mes nekalbam apie tai, kad reikėtų tam tikras rinkas uždaryti ar dvi, tris sustiprinti. Todėl aš dar kartą noriu pabrėžti, kad mes norime savas rinkas atverti ir norėtume, kad ši žinia būtų labai aiškiai, labai aiškiai išgirsta mūsų partnerių. Labai lauksiu jūsų pakeitimų ir e, gegužės mėnesį plenarnėme posėdėje dėl to dokumento jau balsuosime. Nagi dabar perikime jau prie kito klausimo, 23 klausimo. Keitimasis nuomonėmis apie priekybos lengvatus Izraelių įgyvendinimą. Kiek tai susijęs su gyvenvietėse pagamintų produktų ženklinimu? Šis, šį klausimas jau ilgą laiką aptarinėjame, bet mes norime labai aiškiai pasakyti, kad visi produktai atvažiuojantis iš Izraelio turi būti iš tiesų iš Izraelio, o ne iš nelegaliųjų gyvenviečių už Izraelio ribų. Apie tai buvo kalbėta ir Europos komisijos rašte. Tačiau dėl kažkokių priežasčių e, taip kol kas dar nėra. Bent jau aš įsivaizduoju, todėl reikia šiokio tokio paaiškinimo ponas Fernando Perodė Pinik, kuris yra Taksud generalinio direktorato tarptautinių santykių skiriaus vadovas šioje salėje. Ir prieš jam suteikdama žodį aš leisiu e, mūsų pranešėjai Marijai Arenai pasisakyti. Donc, comme... E, Ačiū pirmininkė. Kaip visada, e, INTA komitete mes atliekame visų priekybos sutarčių stebėseną ir jau keliari metai. Apie Izraelį nekalbėjome, bet pastaruoju metu gavome informacijos, kad nesilaikom ES teisės aktų. Taigi, manau, kažkaip teisėta, jog parlamentas iškelia klausimus komisijai. Nors mes žinome, aišku, kad asociacijos sutarties su Izraeliu įgyvenimas ir visi susiję klausimai yra toks klausimas, kuris apima įvairias rytis komisijoje. Taigi, yra daug generalinių direktoratų, kurie dirba to klausimu. Todėl, aišku, atsakymus sunku yra pateikti, dažnai nepakankamai išsamus tie atsakymai, kaip kad norėtų parlamentas. Man atrodo, kad šis klausimas nusipelno dėmesio ir parlamentas savo poziciją yra išsakęs jau ne kartą, kaip jūs pirmininkė išsakėte, tikrai yra mechanizmai atitinkami, ypač lengvatų mechanizmai produktams iš uh, Izraelio panašu, kad nuostatų yra nesilaikoma. 2017 metais buvo paskelbta įvairių straipsnių. Pasakyta, kad mm, į, mm, iš tikrųjų ES įvažiavo produkcijos, kuri pažeidžia ES teisės aktus. Ir taigi reikia išsiaiškinti, kokia yra situacija. Po kelių savaičių mm, savo atstovų Telavivė. Uh, kelių išsiaiškino ES, kad nėra galimybių iš tikrųjų išsiaiškinti iki galo kilmės visos produkcijos ir ypač dėl pašto kodų nėra aišku. Ir todėl, aišku, iškėlė ES tą klausimą savo partneriams Izraelėje, buvo dirbama dėl įvairių alternatyvų, kaip nustatyti tą kilmę bet panašu, kad Izraelis, na, nelabai nori keisti pašto kodų sistemą. Vis tik tai reikia prisiminti, kad yra nuostatos, kurios liepia diferencijuoti produkciją iš Izraelio ir nuo tos produkcijos atskirti, kuri atkeliauja iš mm, neteistų gyvenviečių. Taigi labai svarbu būtent išsiaiškinti, ar ES nepažeidžia pati savo teisės aktų per šią asociacijos sutartį. Aš turiu visą eilę klausimų. Visų pirma, ar komisija šiandien pripažys, pripažys pripažins komitete, kad iš tikrųjų iš kolonijų gali būti, kad atvyksta produkcija ir jai yra taikomi e, preferenciniai tarifai. Antras klausimas. Ir asociacijos sutartys 79 straipsnis leidžia pritaikyti priemonės, jeigu viena šalis galvoja, kad kita šalis neįvykdė savo įsipareigojimo pagal sustarimu, pagal sutarimą, tai kodėl ketveri metai nieko nėra daroma ir ES nepritaikė jokių priemonių. Kodėl parlamentas nebuvo informuotas apie tokią m, mm, situaciją, nors monitoringo grupės susitikimai vyko nuolat. Trečias klausimas. Ar yra konkreti statistika dėl to, kiek yra produkcijos iš kolonijų, kurio atkeliauja Europos Sąjunga, kokios yra apimtis Europos rinkoje, kiek yra um, Europos Sąjungos mūtinių kontrolių patikrinimų, kiek yra išieškota mūtų, m, mm, kokie yra dalis produkcijos iš kolonijų. Toliau dėl uh, interpretavimo notos, kuri buvo paskelta 2015 tų metų lapkritį, ar komisija čia gali reikalauti iš valstybių narių, kad būtų įvertinta, kaip yra gyvenamas tas aiškinamasis raštas dėl um, prekių atkeliančių iš kolonijų, kad iš tikrųjų visos valstybės narės laikytųsi ES teisės aktų, užtikrintų tą laikymas. Toliau, Ar tie iškinamieji raštai dėl e, kilmės produktų atkeliaujančių iš kolonijų nėra privalomi, nors iš tikrųjų tai yra ES teisės išaiškimas vartotojų teisų apsaugos rytėje. Taigi, kokia yra direktyva, ką komisija šioje srityje taiko ir laikosi. Toliau yra daug šešėlinių zonų dėl aiškinamųjų raštų, pavyzdžiui, dėl um, kilmės, ar taikoma tai elektronikos prekiams, pavyzdžiui, ar visai. Um, platinimo grandiniai, ar yra ir eksportuotojai apimami, kaip yra nustatoma ta kilmė, ar yra dirbama su techniniais ekspertais iš valstybių narių, kad iš tikrųjų visos valstybės narės laikytųsi ES teisės aktų. Na ir pabaigai, 2012 metais Izraelio ausnių reikalų ministerija įvertino, kad eksportas iš kolonijų sudaro apie 230 milijonų eurų per metus. Palestinos eksportas yra skaičiuojamas, kad tai yra apie 17 milijonų eurų. Kartais mums yra sakoma, kad eksportas iš kolonijų, kuriam taikomas preferencinis režimas, yra labai nedidelių apimčių. Tačiau 230 milijonų eurų per metus. Lyginkime su 17 milijonų produkcijos atkeliančios iš Palestinos, na vis tik tai skaičius didelis produktų, produkcijos, kuri neteisėtai eksportuojama, kadangi būtent tai yra iš kolonijų ir taikomas preferencinis tarifas vis tik tai. Iš, ir, uh, Dirbama tuo pat metu dėl ES ir Maroko sutarties ir Teisingumo teismas yra nustatęs visą eilę taisyklių. Dėl to, kad kolonijų produkcija negali atkeliauti su preferenciniais muitais, arba jeigu ta produkcija jau atkeliauja iš tų kolonijų, turi būti aiškiai identifikuota ir jai negali būti taikomi preferenciniai muitai. Taigi, su, su Maroku e, e, yra aiški situacija, tai man atrodo su Izraeliu e, absoliučiai skubu yra, kad komisija pateiktų reikalingus atsakymus į parlamento iškeltus klausimus tam, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia yra bendra situacija susitarimo su Izraeliu, nes kitaip, aišku, situacija yra labai bloga tiek Europai, tiek Izraeliui taip pat. Ir todėl būtinai reikia išgirsti atsakymą, kad išvengtumėm konfliktų artimiausiais mėnesiais. Julius <clears throat> Winkler, the... Julius Winkler EPP. Ačiū pirmininkė. Kolegos, aš Manesku pastabas tik tai perskaitysiu, čia tiesiog jie užsima to klausimu, aš tik perskaitysiu jos pastabas. Per pasarosius porą metų buvo daug susitikimų ir tikrai jau nuo aiškinamojo rašto praėjo nemenkas laikas, bent porą metų, taigi aiškiai išryškiname du dominčius klausimus. Visų pirma, e, kaip teisės aktai veikia praktikoje, jeigu iš viso veikia. Ir jeigu teisės aktas netaiko, taikomas, ar reikalingos neproporcingos pasangos, kad jis būtų gyventas, tai mūsų pareiga yra įsikišti ir užtikrinti, kad viskas veiktų. Gerai, dabar antras klausimas, galvojant apie taikos procesą ir žmonių gyvenimus vietoje, koks poveikis daromas tam. Nepamirškime, kad teisė, kurinių visų pastangų galtinis rezultatas yra, kad žmonių gyvenimas būtų geresnis tiek ES, tiek visur aplink mus. Dėl ketvirto klausimo aš Matau, kad kai kas reikalauja, kad reikia mm, tinkamų teisės aktų, bet ne visi supranta, ką reiškia ženklinimas produkcijos iš e, tų gyvenviečių. E, ženklinimas dar nereiškia uždraudimas, tai tik tai reiškia, kad valstybės narės tuomet importuos produkciją, kur aiškiai bus pažymėta, kad tai yra produkcija iš gyvenviečių ir tuomet jau vartotojas nuspręs jam pirkti tą, tokį, tokią prekę ar ne. Dėl antro klausimo reikia nepamiršti šio teisės akto mm, europinio poveikio, nes Palestinos žmonėms ir jų užimtumo situacija yra neigiamas poveikis daromas. Reikia to nepamiršti. Ir aišku, mm, mūsų mm, pareiga yra paremti taikos procesą ir Palestinos e, valdžią ir ypač galvojant apie vakarų krantą ar gazą ir, ir, ir ten žydų gyvenimės ir palestiniečių gyvenimo situaciją. Aišku, kad gyvenimas perkelimas, jiems nepalengvėja ten ir, ir tik tai kyla pavojus dėl jų darbo vietų. Uh, Tai e, dabar klausimas yra toks, ar, ar priemonės skatinam, skirtos skatinti ekonomiką, ar iš tikrųjų tai žmonės ten gali panaudoti mūsų pagalbą, mūsų priemonės. ES yra labai svari partnerė taikos procese, artimuose rytuose ir kartu su Palestina, su Izraelio valdžia turime dirbti, kad ir Palestinos ekonomika stiprėtų. Man atrodo, kad tai būtų tvirčiausias pagrindas taikos procesui tame regione. Tai Romanesku buvo pastabos, kurias aš perskačiu. Amen. Tai viskam Benemen iš ECR. Ačiū pirmininkė. ECR frakcija pripažįsta, kad uh, Mm, gyvenviečių produkcijos ženklinimo politika neturi tikslo uždrausti importo iš Izraelio. Vis tik tai stigma bus netinkamai pri, tokia priklijuota e, tai e, produkcijai iš vakarų kranto ir Golano aukštumų. Trečdalis produkcijos yra kilę ir ES jau ne, neleidžia tos produkcijos įtraukti į preferencinį režimą pagal Izraelio sutarimą. Tačiau, jeigu prisimintumėm tą bazinį dokumentą dėl žeklinimo, čia eina kalba apie ES vartotojų apsaugos teisės aktus, kur pasakyta, kad kilmės ženklinimas yra privalomas, kuomet tokios informacijos nepateikimas suklaidintų vartotoją dėl to, kokia yra tikroji gaminio kilmė. Mes galvojame, kad tai diskriminuotų Izraelį. Tai nėra taikoma, pavyzdžiui, vakarų Saharai faktiškai tokiu būdu tik tai Izraelis būtų, Izraelis iz, iz, izoliuotas, ypač tie žmonės, kurie siekia a, tinkamų procesų. Palestinos pozicija tik tai bus la, sustiprinta ir iš tikrųjų Ramona kalba apie palestiniečius, kad, kad jų darbo vietos nukenties. Tačiau padariniai juk neapsiriboja vien tik tai Izraelio žmonėmis. Ir palestiniečių gyvenimui tikrai iškils pavojus. Nepamirškime, kad apie 500 darbo vietų, palestiniečių darbo vietų buvo prarasta visai neseniai. Ir taip, tu dar toliau nuodijam tą šulinį tokiais veiksmais. Man atrodo, kad iš tikrųjų to, tokia priemonė yra labai buka, kuri duos smūgį visiems, bet rankos ir reikia nepamiršti, kad konfliktas yra iš ties nepaprastai sudėtingas. Man atrodo, reikėtų prie visos tos politikos sugrįžti ir ją išanalizuoti detaliau. But, uh... E, Ačiū. Guja. Sančias. Sula. 2015 lapkritį Europos Sąjunga paskelbė gairias dėl prireikių atvežimo iš gyvenviečių ir čia yra aiškiai pasakyta, kad žemės ūkio maisto prekės iš rytų Jeruzalės, Golano aukštumų, vakarų kranto, tai yra Izraelio okupuoto teritorijų, negali būti e, ženklinamas kaip pagaminta Izraelija. Mm, praėjo porą metų nuo gairių paskelbimo, bet situacija kokia, nieko nevyksta. Pilietinės visuomenės organizacijos e, garsiai skelbia tai, kad e, tos taisyklės negyvenamos. Nesvarbu, kiek tai būtų procentų, tai yra tarptautinės teisės pažeidimas ir na, negalima čia kalbėti apie procentus, tai yra, reikia kalbėti apie tai, kad tai yra pažeidimas. Taigi svarbu galvoti apie ženklinimo tas taisyklės, kad būtų aiškiai pasakyta, kokia yra tokių prekių kilmė. Ir kaip valstybėse narėse yra stebimas tas procesas, kokių žingsnių yra įmamasi užtikrinti, kad iš tikrųjų taisyklių būtų laikomasi. Čia eina kalba ne vien tik tai apie priekybos politiką, tai yra ir politinis reikalavimas. Ir jeigu tų gairių, tų taisyklių nesilaikoma, tai mes leidžiame Izraeliui uh, apeiti ES teisės aktus ir netgi darimčio apeiti tarptautinius teisės aktus ir mes tuomet tampame Izraelio bendrininkais. Ir vakarų krantas, Golano aukštumos, rytų Jeruzalė, okupuotos teritorijos yra ir mes turime reikalauti, kad tarptautinė teisė e, būtų, tarptautinės teisės sakytųsi Izraelis. Darkman turbūt FDD vardu. Uh, Ačiū pirmininkė. David Kamelman, gerbiamas kolega, labai puikiai pakalbėjo, labai aiškiai pakalbėjo apie visą situaciją. Aš nebandysiu jo pakartoti. Aš tik tai kreipsiuosi kolegas ir pasakysiu, kad vakarų Saharos pavyzdys yra itin įtikinantis. Ir aš tik noriu pasakyti, kad tas pasiūlymas. Aš tikiuosi, kad tai dar tik pasiūlymas. Man tai atrodo daug daugiau nei pasiūlymas. Kad jis gali būti įvertintas kaip nukreiptas prieš Izraelį ir jį greičiausiai parems prieš Izraelį nusiteikę žmonės. Ir tai tikrai nėra tinkamas momentas, netinkamas laikas dabar mm, siūlyti kažką, kas nežiūrint visų aplinkybių iš esmės yra toks, na, dar vienas dalykas, kuris bus įvertintas kaip aiškiai nukirtas prieš Izraelį. Aš labai rimtai raginčiau kolegas ir komisiją dar kartą panalizuoti tai ir pagalvoti apie tai. Fielner. Ačiū. Visų pirma, aš noriu pantrinti tam, ką pasakė kolega Winkleris. Komplikuoti eksportą, boikuoti. Tuoti, e, e, e, e prekes iš Kolano aukštumų, vakarų kranto, kas yra atvežama per Izraelį, tai nėra veiksmas, kuris paremtų taikos procesą. Tokiu būdu tiesiog tik tai dar labiau nuskurdinsime žmonės, kurie gyvena tose teritorijose. Jie ir taip jau okupuoti, jie dabar dar gyvens skurdžiau. Tai yra esmė. Ir kas mane dar labiau liūdina, kad tos diskusijos yra vykusios jau ne kartą. Aš žinau, kad kai kas yra apsėsti tos idėjos konflikto tarp Palestinos ir Izraelio, bet mes nematome platesnio vaizdo, svarbesnio vaizdo. Tai tai, kad Izraelis yra e, glesinčios ekonomikos, demokratijos valstybė visai netoli mūsų ir tai yra labai svarbu, mm, daug svarbiau nei tas sena asociacijos sutartis, mes turėtumėm susidėrėti dėl kažko daug geriau, kas supimtų ir paslaugas, ir skaitmeninės visas technologijas ir taip toliau, kas būtų naudinga ir Europai. Mes šiandien susidėrėjome e, dėl daug pažangesnių susitarimų su Gruzija, Moldova, Ukraina. Žmonės sako, bet Izraelis tai ne tas pats. O kaip mes galime dėrėti su Maroku ir Tunisu? Mes turime investicijos sutartį su Kinija. Ir aš žinau, kad kai kam dėl Izraelio galbūt kyla tam tikrų konfliktų, bet Kinija, klausykit, čia, man atrodo, normalus dalykas būtų nustot žiūrėti vien tik į priekybą su Izraeliu per šio konkretos konflikto prizmę ir pamatyti daug platesnį vaizdą ir pagalvoti, ką mes galėtume padaryti, kas bus naudinga ir Europai, ir Izraeliui. Tai yra, reikia galvoti apie naują pažangesnę asociacijos sutartį. O dabar Margarita Aukian, delegacijos e, ryšiams su Palestina vicepirmininkė. Na, man padarė įspūdį šios diskusijos, komitete teisė, mums nerūpi, ar ne? Bet tai yra tarptautinė teisė. Tai nėra kažkoks naujas išradimas, jau 50 metų tęsti okupaciją ir ne Europos Sąjunga gali sušvelninti tą okupaciją. Aš dabar jūsų, kai klausausi, tai ką tai reiškia? O, kažkaip palengvinkime tą okupaciją. Ne, tai nesitinka. Uh, ES politikos, parlamento pozicijos ir, ir tai jau nekart ir aiškiai pasakyta. Mes turime teisiklės. Vis tik tai mane stebina, kad gairės dėl ženklinimo visiškai nėra komisijos stebimos, o komisija kaip stačių sergėtoja turi tikrai pas, ne vien tik tai apkaltinti kažkurias valstybės narės, kurios nesugeba laikytis taisyklių, bet turi pasirūpinti, kad tos valstybės narės sugebėtų laikytis tų taisyklių ir jų laikytųsi. Yra su Izraeliu aiškiai nustatytos taisyklės ir dėl pre, preferencinio re, re, režimo. Štai nuostabus vyno butelis, etiketė Izraelio vynas, tačiau jis pagam, pagamintas Golano aukštumose ir tai yra neteisėta, tai yra klaidinanti informacija pateikta vartotojui. Tai neteisėta, tai nelegalu ir negali būti preferencinis režimas suteiktas tam vynui. Aš reikalauju, kad komisija nedelsdama įvykdytų tai, ką turi padaryti, tai yra, kad užtikrintų įstatymų laikymasi. Turi būti pradėtos pažinimo procedūros, jeigu nesil, valstybės narės nesilaiko taisyklių. Ir dar aš noriu pridurti jeigu nesimsim realaus boikoto, mes nedaug priemonių turime. Taip, turime teisinių priemonių kai kurių, Bet jeigu mes e, patys iš savęs atimsime tas teisinės priemonės ir, ir, ir jeigu pasakytumėm, kad reikia boikoto, aš paprastai, na, nesiekiu to, aš paprastai įmosi tik teisinių aspektų, teisinių priemonių. Bet jeigu toks m, mm, yra bendras pasiūlymas, kad, na, pasakom gerai, tai, tai gal elgiamės kaip draugai tik tai ir, ir viskas yra lobizmas ir taip toliau. Tai čia jau yra problema. Ir taip yra statistika, kiek ES gauna iš kolonijų. Ar mes galim gauti tai raštu? Mes turime pamatyti tai raštu. Ir galiausiai, kaip ir jūs, e, aš noriu užsimi, pa, paminėti visuotinės e, Generalinės asamblėjos rezoliucija 1234 tarptautinė dabar yra teisė ir dėl diferenciacijų vis, viskas yra griežtesnės taisyklės, nei vien tik tai ta ženklinimo mūsų taisyklės. Tai e, viskas aišku, kaip mes turime elgti su neteistomis gyvenvietėmis. Uh, ir, ir, ir čia ir, ir švietimas, ir valdžia, ir taip toliau. Mes žinome, ką turime daryti tose srityse, nes yra neteisėtos gyvenvietės. Generalinė asamblėja, visos ES valstybės narės balsavo už tą rezoliuciją. Nesvarbu, net jeigu būtumėt balsavę prieš, o visi nusprendė, kad reikia patvirtinti rezoliuciją, vis tiek tai yra įstatymas, privalai jo laikytis. Net jeigu susilaikėjai balsant. Uh, Man atrodo, kaip mes pasiunčiame kokį signalą, kaip stipriausia demokratija, kad mes nesilaikome taisyklių, ar taip mes turime tokį signalą pasiūsti apie stipriausią to regiono demokratiją. Mes turime parodyti, koks yra mūsų bendras tikslas ir aš manau visi sutiksime, kad siekiame dviejų valstybių sprendimą pagal 67 metų sienas. Ir jeigu mes turim vilties, kad tai bus padaryta, tai ES privalo padaryti tai, kas turi būti padaryti ir mes turime reikalauti iš komisijos, kad būtų užtikrintas įstatymų laikymas. Jis yra tos gairės ir reikia pasirūpinti, kad e, valstybės narės tikrai netaikytų preferencinio e, režimo e, produkcijai, kuri vadinama Izraelio produkcija, bet kuri aiškiai nėra Izraelio produkcija. Taigi ačiū pirmininkė, ačiū šias diskusijas. Dėkuoju dabar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Labą dieną visiems. Aš kalbėsiu apie klausimus, kurie buvo iškelti ir kurie yra susiję su ES e, reglamento bei asociacijų susitarimo įgyvendinimu. Visų pirma, komisija nori e, laikytis teisėtų principų, teisės viršenybės laikytis asociacijų susitarimo, kuris yra sudarytas su Izraeliu. E, jis yra taikomas tik tai oficialiai pripažintom Izraelio teritorijoms. Visą tai reiškia, kad produktai, kurie e, yra eksportuojami iš kitų teritorijų, negali patekti į ES teritoriją legaliai. Kitaip tariant, tokiems produktams negali būti taikomos priekybos lengvatos. Šiuo atžvilgiu norėčiau atskirti du dalykus. Tai yra e, kilmė muitinės tikslais ir kilmės šalies ženklinimas. Kalbant apie produktus, kad jiems būtų taikomos priekybos lengvatos, jiems, turi, e, jiems taikomi asociacijos susitarimo e, aspektai dėl kilmės e, šalies ženklinimo. Tokie produktai gali būti kilę tik tai e, oficialiai pripažintose Izraelio teritorijose. Dabar kalbant apie tas okupuotas E, teritorijas. Iš jų produktai ES gali būti importuojami, tačiau jiems negali būti taikomos jokios prekybos lengvatos. Taigi produkcija gali būti importuojama ES vadovaujantis 15 metų teisės aktais. Tokie produktai negali būti ženklinami kaip pagaminti Izraelija. Tai būtų nelegalu. Dabar kontrolės klausimas yra jau atskiras. Viena kontrolė yra vykdoma muitiniu, pastoriosios tikrina, ar produktai, kurie atitik, kitaip tariant, ar nurodytas e, pašto kodas siejamas su tam tikra produkcija, gali būti okupuotų teritorijų ar ne pašto kodas. Taigi muitinės pačios bei importuotojai, matydami, kad tam tikra prekė yra paženklinta okupuotos teritorijos pašto kodu, negali e, gauti priekybos lengvatų. Jeigu yra pateikiama klaidinanti informacija, tokia deklaracija apie importuojamą produkciją turėtų būti traktuojama kaip suklastota. Dabar kitas dalykas ženklinimas, atskiro produkto, vyno ar kito produkto ženklinimas. Tokių dalykų muitinės netikrina, nes muitinės tiesiog e, tikrina deklaracijas, kurios yra pateikiamos bona fide. Jeigu kyla įtarimų, muitinės darbuotojai at, gali atidaryti e, į pakuotės patikrinti importuojamą produkciją. Bet paprastai muitinės taip nesielgia. Kilmės šalies nuorada tikrina kitos institucijos valstybėse narėse. Ir taisyklės e, yra vienodos visiems produktams, kurie importuojami iš viso pasaulio. Muitinės gali imtis veiksmų tik tada, kai yra aiškus signalas, kad sistemiškai yra sukčiaujama deklaracijoje. Bet dar kartą kartoju, toks sukčiavimas turėtų būti sistemiškas. Kitaip tariant, turi būti nepa, nepaneigiami įrodymai tokio sukčiavimo. Kitaip pati valstybė narė turės įvertinti kokių priemonių reikia imtis importuojamos produkcijos atžvilgiu. Nes e, žinia, kad muitininkai visų pirma rūpinasi tokiais dalykais kaip e, narkotikai, mm, nelegalia priekyba, nesaugiais produktais. Taigi muitinės prioritetai turbūt yra kitokie. Tuo tarpu, kalbant apie kilmės e, šalies ženklinimą, už jos patikrą yra atsakingos kitos valstybių narių institucijos. Bet kuriu atveju labai svarbos, svarbi informacija, įrodymai. Tokią informaciją mes, sakykime, galėtumėm pateikti valstybėms narėms. Jeigu jos, sakykime, vadovantis savais rizikos vertinimo metodais, negali identifikuoti tų neteisėtų produktų, kurie patenka į ES. Kitas klausimas - stebėsena. Visų pirma, kaip jau buvo sakyta anksčiau, komisija pripažįsta, kad e, į ES patenka produktai, E, iš okupuotų teritorijų, kuriems yra taikomos prekybos lengvatos. Tiesiog e, tai nėra sistemiškai daroma, tai nėra sistemiškai importuojamos prekes. Bet jeigu tokie produktai pasirodo rinkoje, valstybės narės gali imtis veiksmų. Kitas dalykas Mes negalime kalbėti apie susitarimo pažeidimus, jeigu pavienės, pavieniai importuotojai pateikia klaidingas e, deklaracijas. Tai nėra Izraelio kaltė. Taip atsakyčiau į klausimą, kurį uždavė ponia Arena. Izraelio institucijos bendradarbiauja su ES. Pavyzdžiui, buvo 2004 metais pasirašytas techninis susitarimas, pagal kurį Izraelio institucijos mus informuoja apie pašto kodus e, tų teritorijų, e, iš kurių importuojamiems produktams negali būti taikomos prekybos lengvatos. Nuolatos prašome, kad Izraelio institucijos atnaujintų informaciją apie pašto kodus, naujausia informacija apie juos e, yra parengta 2015 metais, birželio mėnesį. Apie juos mes esame informuoti. Ir e, prašome reguliariai informuoti mūsų, jeigu tie pašto kodai būtų kaip nors keičiami. Raginame Izraelio instituciją su mumis bendradarbiauti ir todėl E, pagal mūsų patirtį negalime sakyti, kad e, na, yra kažkokia nebendradarbiavimo e, dvasia ar susitarimo pažeidimų. Na, galbūt ne viskas šimtų procentų tobula, bet tikrai nėra taip jau blogai. Tiek būtų iš mano pusės, nebent kolega norėtų pasisakyti dėl ženklinimo. Prašome. Dar statistinė informacija, kiek produkcijos importuojama iš okupuotų teritorijų. Statistikos neturime, tik nacionalinės muitinių tarnybos gali tokią informaciją pateikti, bet ES lygmenių tokios informacijos neturime. Nes valstybės narėse keičias e, kaupia E, tokią informaciją savose duomenų bazėse, e, įrašo e, į jas informaciją apie pavienas deklaracijas, apie importuojamą produkciją. Netgi mes nežinome, ar valstybės narės tikrai turi visą informaciją apie produkciją, kuri yra, sakykime, iš okupuotų teritorijų nes e, surinkti tokią informaciją reikia tikrai labai detalios analizės ir ji nėra atlikta. Reikia suvokti vieną faktą, kad e, muitinės e, tarnybos įgyventina labai daug tikslų. Ir piliečių apsauga, saugumas yra vienas pagrindinių muiti, muitinių tikslų. Kitas dalykas - galimybė atlikti tam tikrus tyrimus, analizę priklauso ir nuo turimų išteklių. Pirmininkas. Tai nėra stebėsenos, nėra statistikos, muitinės irgi prioritetų neturi, valstybės narės taip pat kontrolės vyksta, tai ar visas jūsų darbas e, yra, turi kokios nors prasmės? komisijos atstovas. Viskas priklauso nuo muitinių. muitinių. Pastariosios e, e, tinkamai dirba, mes jomis e, pasitikime, o komisija, jeigu bus atliktas e, jeigu gausime informaciją, galime su šią informaciją pasidalinti. Tiesiog norime visų pirma surinkti faktus. Kalbant apie muitinės veiklą, tai jeigu, sakykime, tam tikra produkcija yra importuojama pažeidžiant intelektinės nusavybės teisės, Tokią informaciją fiksuos muitinės tarnybos. Taigi, nebent būtų rimtų įrodymų, negalime teikti, kad muitinės blogai dirba. Muitinių tarnybų yra daug, kalba eina apie šimtus tūkstančių darbuotojų. Ir muitinių darbuotojai negali stebėti sistemiškai vien tik tai produkcijos iš Izraelio. Tai turėtų būti daroma tik tada, jeigu yra, sakykime, įtarimas dėl sisteminio sukčiavimo arba kad yra nulatos pažydžinėjimas susitarimas su Izraeliu. Bet e, kad taip teiktumėme, e, turime turėti labai rimtus įrodymus. Pranešėja. Taigi aš pritariu klausimams, kuriuos pirmininkas suformulavo. Dar kartą daug išlieka neiškumų. Aš būčiau norėjusi, pavyzdžiui, išgirsti. Aišku, sunku yra turėti statistiką apie e, gyvenviečių produktus, kurie patenka į Europos teritoriją be lengvatinių tarifų. Ta padaryti sunku, nes, kaip jūs sakėte, muitininkai nebūtinai viską kontroliuoja, nes jie mano, kad tokie pažydimai nėra sisteminiai ir todėl uh, rizika nėra reikšminga. Ar jūs galėtumėt pasteikti statistikos apie tai, kiek produktų yra pagaminta gyvenvietėse ir kokia jų dalis patenka į ES be lengvatinių tarifų. Tokią statistiką mes turėtumėm turėti, nes e, mes turime išsiaiškinti, kokie gyvenviečių produktai be preferencinių tarifų patenka. Nes kai Izraelio ambasadorius sako, kad yra 230 milijonų gyvenviečių paten, produktų, kurie patenka ES, aš norėčiau tikėtis, kad tie produktai patenka be lengvatinių tarifų. Tikiuosi, kad jūsų skaičiai yra tokie patys. Net jeigu bandytumėt surinkti tokius skaičius, jau būtų labai įdomu. Antras dalykas, mes e, skaitėme dokumentus E, kuriuos pateikė Europos komisija ir kurie e, nėra labai aiškus. Ten yra labai aiškiai parodyta, kad Europos komisija nesugeba dirbti. Taigi netitinka tai, ką jūs dabar sakote čia. Tai yra Izraelio valdžia dalyvauja, bendradarbiauja ir mes galime kartu bendradarbiauti teisingai. Ir to, ką komisija sako mūsų gautoje ataskaitoje, kuria sako, kad neįmanoma to padaryti dėl kokių priežasčių taip yra. Ar mes gavome klaidingą dokumentą, jeigu norite, aš galiu jums jį persiųsti. Ar jūs kažką negerai sakote, teikdamas, kad viskas yra gerai? Mums reikia teisybės, mes parlamentas, ką galim padaryti, mes tik tai galim kontroliuoti jūs, turėdami teisingą informaciją. Mums tos informacijos reikia, nes priešingai tam, ką sakė ponas Fielneris, asociacijos, priekybos asociacijos sutartis su Izraeliu nėra tokia pati kaip su kitomis valstybėmis. Asociacijos sutartis su Izraeliu, kaip ir su Palestina, yra skirtas tam, kad būtų užtikrintas taikos procesas. Šiandien nedaug kas leidžia mums teikti, kad šios asociacijos sutartis prisideda prie taikos proceso. Todėl pateikite mums argumentų, kad mes galėtumėm dirbti tą linkmę. Kitaip mes išgirsime priešingų argumentų. Jeigu norime įtvirtinti taikos procesą, mes turime būti patenkinti informaciją, kurią gauname parlamente. Kitas dalykas - venkime lyginimų su Maroku, kažkas apie tai kalbėjo. Venkime tokių atvejų, kai Europos teisingumo teismas turi nuspręsti, kad mes elgiamės nelegaliai. Aš manau, kad egzistuoja realus netitikimas egzistuotų nerealus e, parlamentarų E, veiklos nuvertinimas, jeigu mes lesim Teisingumo teismui pasakyti, kad parlamento nariai nelegalių reikalavimų kelia. Jūs turite atsakyti tokius klausimus. Ačiū. Labai trumpai. Jūs sakėt, kad viskas sklandžiai veikia. Aš prisimenu ankstesnį ambasadorių Telavyje. Jis sakė, kad ženklinimas nepasiteisina. Aš galėčiau jį pacituoti. That's a small comment. Tik labai trumpą komentarą prašau komisijos atstovai. Ačiū. Dėl statistikos. Pažiūrėsim į tą klausimą, pažiūrėsim, ką galėtumėm gauti ir nieko nenoriu pažadėti, bet panalizuosim. Kitas dalykas. Vadinamiai nutekinti dokumentai. Aš galvoju apie dokumentus, jūs galite mane pataisyti, nes jūs viską geriau žinot, kurie buvo išduoti prieš pusmetį, gal rugsėjo mėnesį, o gal dar anksčiau. O kol kas e, dirbame su Izraelio administracija ir bandėme išsiaiškinti, kaip jų e, sąskaitos yra tvarkomos. Kol kas gerų rezultatų neturime, bet pažangos siekėme. Tai, kad šie delikatus klausimai yra keliami parlamente, yra savaime labai svarbus, nes tai e, atkreipia daugiau dėmesio į problemą ir mes tokiu būdu esame suinteresuoti gauti geresnį atsakymą iš Izraelio valdžios. Trečias komentaras. Galima, e, galimas teisingumo teismo sprendimo poreikis. Okupuotos teritorijos e, nėra tokios pat kaip vakarų Sahara. Tarptautinio ES požiūrių iki 2016 m. gruodžio mėnesio, kai Teisingumo teismas priėmė sprendimą, visos vakarų Afrikos valstybės e, įėjo į asociacijos sutartį ir galėjo įvažiuoti be muito, patekti į Europos rinką be muito arba preferencinėmis sistemomis. Izraelio gyvenvietės yra kitokios, nes legaliai tos prekės į ES be preferencijų negali patekti. Taigi teismas gali sakyti, ką nori. Mes galime labai aiškiai ir konkrečiai pasakyti, kad su lengvatomis tie produktai pagal įstatymą, pagal teisę negali patekti į ES Taip, yra nelegalių dalykų, cigarečių kontrabanda ir panašus dalykai, bet e, aš norėčiau atsiprašyti. Žinoma, ne visi laikosi įstatymo, tai suprantama, bet e, tai e, nėra pasiteisinimas dėl nederamo komisijos atsakymo. Baigime šio klausimo svarstymą ir, man atrodo, per kitus posėdžius dar apie tai kalbėsim. 24 punktas. Irgi nelinksmas, bent jau mano akimis klausimas. Pasėtis ES ir Maroko asociacijos sustarimo su priekyba susijusių aspektų pritaikymo klausimų. Europos Teisingumo teismas 16 metų gruodžio 21 dieną priėmė nuosprendį, kuriame buvo teigiama, kad tokia, kokia yra dabar ir jos nekeičiant ES Maroko sutartis neapima produktų iš vakarų Saharos. E, remiamasi tokiu nuosprendžiu, Europos komisija gavo įgaliojimą dėrėti su Maroku dėl sutarties pakeitimo. Dabar, prieš kelias dienas, aš pats gavau laišką iš Taksud generalinio direktorato kuriame pranešama, kad komisijos ir Maroko e, susitarimo projektas e, buvo baigtas renkti e, sausio 31 dieną. Prisipažįstu, kad aš nustebau išgirdęs tai. Parlamentas visai nedalyvavo. Atrodo, kad susitarta už uždarų durų. Ir aš tame laiške skaičiau, kad šis susitarimo projektas yra kompromisas tarp dviejų vertinimo ataskaitų. Viena yra kalbama apie susitarimo nešamą naudą ir kitoje kalbama apie atitinkamų vakarų Saharos valstybių dalyvavimą šioje sutartyje. Aš suprantu, kad e, šios ataskaitos dar neužbaigtos, jos dar vis tvarkomos, todėl Europos komisija priima sprendimą, ar šį e, sustarimo projektą teikti tarybai ar parlamentui. Taigi, be abejo, aš norėčiau sužinoti šiek tiek detaliau apie šį sustarimo projektą iš komisijos. Ponas Pirodė Pinik, galbūt galėtumėt mums pateikti šiek tiek informacijos kolegoms ir man. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pateiksiu naujesnės informacijos apie šio dosie padėtį. Po INTA stebėjimo grupės dėl Maroko ir Vakarų Saharos susitikimo sausio 24 dieną Europos komisija pateikė naujausią informaciją apie e, susidariusią padėtį, e, apimdama tris darbos rytis. Pirmiausia, kalbėjome apie susitarimo projektą, kuris leistų pakeisti asociacijos sutartį ir labai aiškiai numatyti, kad produktai e, asociacijos sutarties su Maroku apimamos iš vakarų Saharos galės būti eksportuojami su e, priekybos lengvatomis, kaip ir visi kiti produktai, kurie yra įtraukti asociacijos sutartį. Tai yra sustarimo pirmoji dalis. Antra svarbi dalis, kaip pirmininkas teisingai pastebėjo, yra ataskaita apie lengvatų išplėtimo naudą e, vakarų Saharos gyventojams. Ir trečioji svarbi dalis yra konsultacijos su vakarų Saharos gyventojais, stengiantis užtikrinti, kad jie paremtų e, lengvatų išplėtimą. Pirmuoju punktu. E, keitimasis laiškais. Prasidėjo sausio 31 dieną. Inicijuotas tekstas buvo praktiškai žodis į žodį perskaitytas ir stebėjimo grupės e, parlamentaras e, sausio 24 dieną skaitė tą tekstą, taigi turinys nepasikeitė. Aš norėčiau tik pabrėžti, kad tai, jog tekstas inicijuotas, reiškia, kad e, dar politinių įsipareigojimų nėra. Pirmiau, komisija turi pateikti pasiūlymą tarybai ir parlamentui. Ir taip pat teisės aktų kuriejai turės nuspręsti dėl šio teksto. Dabar e, sakoma, kad toks tekstas, koks yra paštas, jau yra fiksuotas. Aišku, jeigu kažkaip pasikeis e, dėl Teisingumo teismo nuosprendžio, kuris turės būti priimtas vasario 27 dieną, e, tai mes turėsime tą tekstą peržiūrėti, bet tikimės, kad taip nebus. Nors kita vertus tuo ir nebejojame. Kitas svarbus elementas - ataskaita dėl naudos. Mes vis dar rengiame tą ataskaitą, suprantame, kad ji bus pabaigta per artimiausias kelias savaitės. Ir toje ataskaitoje yra sakoma, kad bus labai daug naudos eksportų iš vakarų Saharo, Saharos pirmiausia žemės ūkio produktų srityje ir žuvininkystės srityje. Kitas dalykas, jeigu nesuteiksime preferencijų vakarų Saharai, lengvat vakarų Saharai, padarytume žalos dabartiniam eksportui ir ateities eksportui bei investicijoms į vakarų Saharą. Visa tai bus aprašyta dokumente. Norėčiau priminti, kad mes vis dar tikriname duomenis, kadangi šaltiniai skiriasi ir mes juos visus turime patikrinti, kad e, vertinimas būtų patikimas. Na ir trečias elementas - konsultavimas su gyventojais. E, tai vyko, kai Europos išorės veiksmų tarnyba organizavo vizitą Mano kolega Vincent Pikė jums papasakos, kokios diskusijos ten vyko. E, jos tebesitėse ir greitai baigsis. Keletą žodžių dėl kitų žingsnių šiame procese. Mes tikimės, kad viskas bus baigta visas parengiamasis darbas e, paslaugų lygmenių bus baigtas per artimiausias dvi savaitės, o mūsų tikslas pateikti pasiūlymą ir tarybos projekt, sprendimo projektą dėl susitarimo pasirašymo po to, kai Europos parlamentas suteiks savo e, patvirtinimą. Tikimės, kad tą galėsime padaryti kovo mėnesį. Kolega Vinsang papasakos, kokios konsultacijos praeitą savaitę vyko rabate. Labai ačiū. Tarybos sekretariatas parlamentui atsiuntė dėrybų mandatą. Taigi jūs turbūt jame paskaitėte, ko valstybės narės tikisi iš komisijos ir išorės veiksmų tarnybos dėl atitinkamų asmenų dalyvavimo. Suinteresuotų subjektų konsultavimosi procedūra prasidėjo. Sukūrėme susitikimų programą. E, susitikimai vyks ir Rabate, ir Bruselėje. Tam tikslui atrinkome visą sąrašą pašnekovų, kuris apima labai platų diapazoną įvairių organizacijų. Ten bus net ir parlamento narių, regionų tarybų narių iš vakarų Saharos valstybių. Bus ir tarp pašnekovų ekonomikos ir socialinės politikos atstovų priekybos žuvininkystės žemės ūkio rūmų atstovų, iš Daklos ir Lajūne. Ypač bus daug dalyvaujančių. Mokslinio tyrimų institutai dalyvaus um, ekonominiai veikėjai, vystimus agentūra Vakarų Saharos. Na, trečioji kategorija yra pilietinės visuomenės organizacijos griežčiausia tvarka prasme. Jos sutelks dėmesį į žmogaus teisės, ypač e, Saharos gyventojų žmogaus teisės. E, jų yra labai skirtingų ir įvairių. Visos organizacijos buvo suorganizuotos Marokė. Tai buvo viena iš sąlygų mums. Mes norėjome uh, E, pasikalbėti su registruotomis organizacijomis, bet e, spektras labai platus. Abi organizacijos yra politiškai neutralios. Polisario norėčiau paminėti, nes tos organizacijos labai remia Polisario. Polisario yra mūsų pašnekovų sąraše. Vasario mėnesį, vasario pradžioje mes buvom su jais sustikę. Darbas dar nebaigtas. Sakyčiau, pusė nuveikta to, ko reikėtų padaryti. Ir tikimės baigti procesą šio mėnesio pabaigoje. Tikimės, kad tuo pagrindu bus sukurti, sukurtas patikimas vaizdas kaip susitarimas yra vertinamas žmonių, kuriems jis skirtas vakarų Saharoje. Ar tie žmonės mato naudos jame, ar ne? Socialinė, ekonominė prasme. Ar yra kokių kitų prieštaravimų tam? Ar kitokios paramos? Taigi, mūsų susitikimų išvados bus surašytusios ataskaitoje ir Europos komisija tą ataskaitą atsiūs tarybai ir parlamentui, pateikt pridedama ir oficialius pasiūlymus pakeitimams. Todėl aš dabar e, turinio neanalizuosiu, nes e, darbas dar vyksta. Na ir paskutinis pastebėjimas. Maroko administracija savo ruoštų vykdys konsultacijas Vyriausybė prašys, kad būtų balsuojama dėl pakeitimo dviem lygmenimis. Visų pirma, išorės veiksmų komitete atstovų rūmose nacionalinių lygmenių, o paskui bus prašoma balsuoti regionų tarybose vakarų Saharoje. Tos tarybos galės atspindėti labiau regionų ir vietos interesus. Tai balsuodama e, Maroko vyriausybė savo ataskaitoje galės e, Saharos gyventojų balsavimo tendencijas išsiaiškinti ir tai e, galėsime pasverti ir nacionalinėse asamblėjose, ir regionų sarybose. Taip galėsime aiškiau matyti, kiek paramos šiam pateikimui bus pateikta. Čia kalbame apie specifinę parlamentarų ir deputatų kategoriją. Ačiū, atvirai šnekant, aš nesu patenkintas jūsų komentaru. Man atrodo, kad taksut generalinis direktoratas su parlamentu dirba kitokiais metodais negu prekybos generalinis direktoratas. Prekybos generalinis direktoratas mielai bendradarbiauja su mumis, o dabar susidaro įspūdis, kad jūs įsivaizduojate, jog jūs e, viską sprendžiate, o parlamentas tuos sprendimus turi priimti. Tai nėra labai geras dialogo tipas. Mes pradėjom kalbėti apie mandatą. Mandatas buvo patvirtintas praėjusiu metu gegužės mėnesį. Mes kaip parlamentas Apie tai pradėjom kalbėti dar prieš kalėdas. Visa tai, man atrodo, visiškai nepriimtina. Tačiau, nepaisant to, ne mano pareiga komentuoti. Dabar iškilo problema. Devini žmonės nori kalbėti. 20 minučių liko. Pusantros minutės kiekvienam iš jūsų. Mūsų nuolatinė pranešėja Lalonde. Thank you. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ačiū pirmininkai, mėly kolegos. Mm, visų pirma, padėkosiu Europos komisijai Už tai, kad atėjo pas mus pristatė dėrybų situaciją mm, su mūsų partneriais marokiečiais dėl e, e, kilmės susitarimo tarp ES ir Maroko, kas į dėrybų, kuriuose artėja prie pabaigos nuolatinė pranešėja dėl Magrebo valstybių. Šiame komitete aš norėčiau pristatyti mano manimų svarbiausius dalykus šiuose darybose, dėl ko mūsų parlamentas turėtų atkreipti dėmesį. Kaip žinote, na, aš pakartosiu tikriausiai, ką žinote, bet 2016 gruodžio 29 tai tikumo teismas tai, primtos sutarties būdu buvo apibrieštos taisyklės dėl Maroko, dėl to, kad iš vakarų Saharos atkeliaujantis produktai galėtų irgi naudotis preferenciniu režimu. Uh, ir čia yra įgaliojimai atitinkamai nurodyti kad būtų vakarų Saharos produktai vardyti konkrečiai, kad ir jiems būtų taikoma tos, tos pačios lengvatinės sąlygos, kai atkeliauja Europos Sąjunga, mm, tos sąlygos, kurias įtvirtino ir teismas. Antras dalykas, kas yra svarbu, kalbant apie mūsų tarp institucijų bendradarbiavimą, kas yra svarbiausia galbūt, kad nebūtų kišamasi į e, vykstantį taikos procesą jungtinėse tautose, kas yra nepaprastai svarbu. Iš tikrųjų, kad ES čia nepakenktų, kad nebūtų pakenkta taip pat ir vakarų Saharos teritoriniam integralumui. Uh, Mm, tikrai tai nėra, aišku, dėrybo objektas, bet vis tiek tie elementai yra labai svarbus ir, ir dėl to, ką komisija pasakė, aš norėčiau priminti tris dalykus, dėl ko parlamentas turi būti budrus, kas, ko turi būti laikomasi sudarant sutartį. Pirmas elementas yra, kad būtų paminėta vakarų Sahara, kalbant apie sutarties taikymo teritoriją teritoriją. Toliau e, turi būti paminėta, kad nauda turi būti vietos gyventojams, ypač ekonominė nauda. Trečias elementas. E, tauta, būtent, sakau, tauta turi išreikšti savo suteikimą tinkamų būdų. EIVT šio, čia, šioje stadijoje irgi yra labai svarbi, nes ji turi diplomatinės konsultacinės priemonės pritaikyti, kad būtų viskas išsiaiškinta tinkamai ir kad mes gautumėm aiškę informaciją dėl to, kad tikrai buvo viskas reprezentatyvi objektivu, kad nėra jokių abejonių dėl to, kokią valią išreiškia tauta. Mm. Aš matau, kad jūs muojate plaktuku, taigi tai yra labai svarbu paminėti, kad Asams e, Holler e, buvęs e, Vokietijos prezidentas buvo paskirtas atstovų vakarų Saharai ir tikrai tai labai svarbu mūsų visam dalyvavimui užtikrinant taikos procesą tarp Maroko ir vakarų Saharos. Mes tikrai galime pasidžiaugti tą naujieną. Aš, aš nebaigiau, dar tikrai dar daug ką norėčiau pasakyti, bet Na, aš mm, e, nuolaidžiavau tik dėl to, kad jūs pagrindinė pranešėja, aš būsiu toliau labai grįžus. Ačiū už tą jūsų dosnumą, bet aš turiu tiek daug dar dalykų, ką turiu pasakyti. Danke. Ačiū. ką nusprendė teismas, kad vakarų Saharos žmonės turi pritarti visoms sutartims, o ką daro komisija, kalbasi su vyriausybė, parengė techninį sutarimą ir tik paskui paklausė žmonių, kurie gyvena vakarų Saharoje, iš esmės daugiausia okupantų, Ir tik, skai, tik nedidelis skaičius apklausų žmonių buvo tikrai vakarų Saharos gyventojai ne neokupuotų dalių žmonės negalėjo dalyvauti. Realiai didžioji dalis tikrųjų gyventojų negalėjo dalyvauti. Ir tai reiškia, kad teisingumo teismo sprendimą yra nepaisoma. Kaip taip gali būti? Kaip mes galime sakyti, kad ES institucijos laikosi įstatymo viršenybės, mm, demokratijos ir taip toliau. Čia labai toks mm, žemas reikalas. Mes nepaisome žmog... teismo sprendimo žmogaus teisių ir ir saugome okupantus, giname okupantus, kurie pelnosi iš to. Aš noriu priminti, kodėl mes esame šiandien čia. Teisingumo teismo yra sprendimas dėl žemės ūkio produkcijos ir pasakyti, aišku, kad e, nėra laikomasi sutarimų, vakarų Saharos produktai atkeliauja Europos Sąjunga, nors sutartė nenumatyta to. Taigi, reikia apie tai kalbėti, teisingumo teismas pasakė. Uh, Turite du variantus. Arba jūs pasakote, kad vakarų Saharai netaikoma tos nuostatos, taigi negali būti produkcijos iš ten, kurie atvažiuoja. Arba jūs pasakote, kad gerai taikoma tam, bet tada reikia atitinkamai sąlygas įvykdyti, tai yra reikia gyventojų sutikimo. Man yra problema. Dėl vakarų Saharos intos komitete Komisija dėrėjosi su Maroko vyriausybė, bet uh, tos dėrybos turi atitikti teisingumo teismo sprendimo reikalavimus. Taigi aš siūlyčiau už tai, ką išmintingai pasielkime Intos komitete. Keliame klausimą teisingumo teismui dėl to, ar tai, ką jūs sudėrėjote, atitinka reikalavimus e, sprendimo. Jeigu Teisingumo teismas pasako, kad gerai, e, jo reikalavimų buvo laikomasi, tai tada gerai mes galime balsuoti dėl sutarties, kur, dėl kurios jūs susidėrėjote. Jeigu Teisingumo teismas pasako, kad tai, dėl ko susidėrėjote, netitinka jo reikalavimų, tai tada mm, būtų mm, kaip ir nelabai gražu prašyti parlamento balsuoti už tai, kas mm, teisėtai netitinka teismo sprendimo. Tai man atrodo, mes galim, komisija galėtų kreiptis į e, teisingumo teismą, bet jie to nedaro, tai gal tada parlamentas turi tai padaryti. Ja, Gracias, eh, presidente. Y... Ačiū, pirmininkė. Mane stebina tai, ką jūs sakote. Jūs daug ko prisakėte, bet ko trūksta sutikimo. Eina kalba ne apie žmonių įtraukimą, ne apie kažką. Mes kalbame apie Saharo žmonių sutikimą. O jūs sakote, kad jūs per Maroko institucijas ėjote tam, kad gautumėt uh, vakarų Saharo žmonių sutikimą. Na, atsiprašau, bet tai neįmanoma. Tai Kaip tad mes kreipiamės, į, einam per Izraelio institucijas, kad gautumėm Palestino žmonių sutikimą? Atsiprašau, taip, neda, taip negalima daryti. Vakarų Sahara yra atskira teritorija nuo Maroko. Ir jeigu tai būtų aiškiai pasakyta, tai tokiu būdu būtų laikomas į teisingumo teismo sprendimą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jūs puikiai žinote kas vyksta su žmogaus teisėmis. Daug organizacijų negali nuvykti į rabatą. Uh, tiesiog nenorima apie tą visuomenį nieko žinoti. Tai kaip jūs galite pasakyti, kad gavome vakarų Sahara žmonių sutikimą, bet kai net neįmanoma to užtikrinti. Kai, jeigu jūs neturite duomenų, tai ką jūs galite sakyti? 7 tūkstančiai eurų importas, eksportas. Kas to patikės? Aš noriu žinoti, ar yra precedentų, ar yra um, kažkokių tai ataskaitų, kurias parengėte apie kitas valstybės, neturėdami statistikos. Aš visiškai pritariu kolegiai dėl teisingumo teismo. Ja, voorzitter, ik ben net als andere... Ačiū, pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, mane stebina situacija kaip elgėsi komisija dėl vakarų Saharos. Turime visiškai aišku Europos teisingumo teismo sprendimą, kur pasakyta, kad negali būti pasirašyta jokia sutartis su Maroku e, dėl vakarų Saharos be vakarų Saharos žmonių aiškaus sutikimo. Tai kaip šitą dabar komisija neigia tokį sprendimą, nepaiso jo, nepamirškime, vakarų Sahara yra vis dar okupuota teritorija. Iš tikrųjų, tai labai prastoj šviesoj patie komisija tokie veiksmai. Reikia įgyveninti teisingumas teismo sprendimą ir tinkamai pasitarti su vakarų, iš, iš, atsiklausti vakarų Saharos um, žmonių sutikimo. Tai užkok. Aš pakartosiu taip. 2016 m. Europos teisingumo teismo sprendime yra aiškiai pasakyta, kad vakarų Sahara nėra Maroko dalis ir ši teritorija negali būti įtraukta į jokį um, priekybos sutarimą tarp Europos uh, Sąjungos ir Maroko be vakarų Saharo žmonių sutikimo. Tai aš noriu paklausyti komisijos, kaip jūs planuojate gauti uh, vakarų Saharo žmonių sutikimo, kaip kad yra reikalavimo teisingumo teismo sprendimo e, e, polisarį, vakarų Saharos organizacijos aiškiai kritikuoja bet kokius susitarimus, kurie įtrauktų vakarų Saharą. Taip pat. Uh, prieš dėrybas man, man keista, kad nebuvo nieko padaryta iš komisijos pusės, ypač turint omenyje, kad ta teritorija iš viso uždaryta yra vakarų bet kokioms žmogaus teisų organizacijoms. Daug kas jau buvo pasakyta, bet kaip ir daugelis kitų, aš galėčiau kelti klausimą, kaip komisija tą klausimą sprendžia. Aš tikėjusi, kad jūs jau bent jau pabandysit ar bent jau sukursit įspūdį, kad jūs bandote įgyvendinti teismo sprendimą, bet viskas darosi atvirkščiai, jūs elgiatės visiškai priešingai, negu kad teismas prašė. Šiuo atveju visiškai nėra vantojamas terminas okupuotosios teritorijos, e, bet kalbama apie Izraelį ir Palestiną. Bet kaip čia būtent apie tai kalbame, bet kitai yra okupuotojų teritorija ir mes turime labai aiškiai pasakyti, ir Marokas parduoda produktus iš tų okupuotų teritorijų. Mm, ar mes turėtumėm įtraukti gyventojus? Jūs kalbate, kad jūs bandote užmėgsti kontaktą su gyventojais, bet teismo sprendime apie tai nėra kalbama. Teismas sako, kad jūs turėtumėt kalbėti su vakarų Saharos žmonių legaliais atstovais, būtent su jais. Maroke, su marokiečiais galime dėrėtis kaip tik norime, bet ir su vakarų Sahara E, turime dėrėtis kitaip, nes čia kalbame apie dvi skirtingas teritorijas, apie dvi skirtingas valstybės. Iš kur tie produktai? Kai kalbame apie Palestiną, sakome, kad reikia e, parašyti, jog produktas yra iš okupuotos teritorijos. Ant etiketės tas turi būti pažymėta. Ar nereiktų ir šiuo atveju labai aiškiai pasakyti, kad tas produktas yra iš okupuotos teritorijos? Tada mes e, pripažinsime, e, kad tai yra okupuotą teritoriją. Lulas Andrės. Gracias. Eh, el fallo de la Corte Europea de Ačiū, pirmininkė. Teisingumo teismas pasakė, kad susitarimai su Maroku negali būti taikomi vakarų Saharai be to regiono žmonių sutikimo. Taip pat teismas pasakė, kad a, teisėtas tų žmonių atstovas yra polisarijo. A, Jūs įtraukėtės į ilgą sąrašą greta visų kitų. Tai kad komisija bando kažkaip iš tos situacijos išsisukti, dėrėdamas e, dėl naujų susitarimų, bet iš tikrųjų yra procese ir dar daugiau trūkumų. Ir daug kolegų jau tai pakomentavo. Nepamirškime ir generalinio advokato uh, nuomonės dėl žuvininkystės sutarties su Maroku, kur buvo pasakyta, kad turi būti laikomasi tarptautinės teisės ir, ir iš tikrųjų dėl produkcijos iš vakarų Saharos tikrai jokių būdų negali būti uh, teigiama, kad yra produkcija iš tą teritoriją okupuojančios valstybės. Turi būti laikomasi teisingumo teismo sprendimo. Ir tikrai mes sutinkame su Marilėne. Uh, negalime parlamente balsuoti dėl kažko, kas yra nelegalų, neteisėta. Ačiū. Ines, norėt pasisakyti, kaip delegacijos Magrebo valstybės pirmininkė? Ne, pirmininkė, aš neprašiau žodžio, nes nesu komiteto narė, bet labai dėkoju už suteiktą galimybę pasisakyti. Aš tik norėjau pareikšti, kad uh, Atsimenu, komisija dirbo to klausimu. Aš nežinau, ar tikrai teisingumo teismas turi spręsti dėl klausimų susijusių su jungtinėmis tautomis. Tiesa, kad komisija stengiasi pasiekti, kaip galima, platesnę grupę žmonių, atsižvelgus į aplinkybės, kiek tai buvo įmanoma, bet, na, Nežinau, kiek tas pasitarimas su, su tų žmonių atsiklausimas turėtų būti vykdomas jungtinių tautų, aš nežinau. Dėl to, kiek yra vakarų Saharos gyventojų, kas jie yra, kas yra teisėtas atstovas. Čia rimtas klausimas, čia daug yra nerima keliančių klausimų. Iš tikrųjų, su Maroku yra daug problemų mano požiūriu kadangi atstovauju delegaciją ryšiams su Mahrebo šalimis, labai neramina tokie dalykai kaip e, stabilumas, e, saugumas Marokė. Tai buvo iš tikrųjų toks, e, tokia apš, ap, ap, apnuodyta dovana komisijai ir, na, aš nežinau dėl jungtinių tautų, ar, ar reikėtų galbūt galvoti na, apie sprendimus tuose rėmose. Uh, Na, kad ne vien, kad neapsiribotumėm Europos Sąjungą. Na, nu, dabar pabandykit atsakyti per maksimum penkias minutės. First, um, we... Ačiū, dėkuoju visiems už komentarus. Mes visi puikiai suprantame jūsų susirūpinimą, gerbiamas pirmininkė. Dokumentai dėl šių dosie perdodami tokia pat tvarka, kaip ir dėl visų kitų prekybos dėrybų. Nieko nėra padaryta, kas būtų susijęs su pagrindiniu generaliniu direktoratu. Mes priklausome komisijai, bet kadangi šis dosie yra labai jautrus ir turi daug politinių implikacijų, mes uh, koordinuojame labai nuosekliai visas pozicijas. Kitas dalykas dėl darybų e, pagrindo, teisinio pagrindo. E, Komisija tarybai teikia dėrybų direktyvas ir būtent jos rodo, kad mes turime įvertinti poveikį, naudą atitinkamiems žmonėms ir užtikrinti, kad sutar... žmonės, kuriems skirta ta sutartis, aktyviai dalyvautų. Mes to principą ir laikomės, kad ir ką mes pasiūlytume, e, viskas turėjo būti nuoseklu ir tą patį galime pasakyti apie Europos teisingumo teismo sprendimą. E, tik iškyla nedidelė problema kaip išmatuoti nešamą naudą nesusisiekus su gyventojais, kaip apibriežti, kas yra vakarų Sahara. Tai yra labai rimta problema, todėl mums reikės konsultacijos, kaip mes galėsime geriausiai pasiekti vakarų Saharos gyventojus, bet e, vis tik turime pripažinti, kad alternatyvių būdų nėra. Klausimas, ar galime vakarų Saharos produktus traktuoti taip pat kaip okupuotųjų teritorijų produktus. Ne, tai yra ne tas pats. Kodėl? Todėl, kad tokiu atveju vakarų Saharos produktai negalėtų pasinaudoti privilegijomis, lengvatomis ir turėtų būti pritaikytas visas muitas prieš juos e, pateikinti ES rinką. Tuo tarpu okupuotųjų teritorijų produktams e, taip, e, ne, tai nėra taikoma. Mano kolega plačiau pakalbės apie uh, konsultacijas jums leidus. Uh, labai trumpai kalbėsiu, paprasčiausiai. Visų pirma, mes aišku pasižymėjome visus komentarus, kuriuos jūs išsakėte ir labai rimtai juos vertiname. Galiu iš viso širdies pasakyti, kad mes pripažįstame, jog sutikimo klausimas yra labai svarbus, lemiamas veiksnys. Ir įsitikinimo lygis pasitikėjimo mumis lygis parlamente turi būti uh, aukštas. Kai mes jums teikiame dokumentus, mes viską vertiname, mes savo darbą vertiname labai rimtai ir nenorime dirbti per daug greitai. O dabar e, stengiame susitikti su realiais žmonėmis, praktiškai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai pajaus šio susitarimo įtaką. Kalbame su nevyriausybinėmis organizacijomis, su politinio ligmens asmenimis kalbamės su Polisarijau. Aš jau prieš tai kalbėjau, e, kad Polisarijo tenka svarbus vaidmuo tam, bet e, supraskim, kad Polisarijo nėra vienintelis pašnekovas šiuo atveju. Ne viena valstybė narė Polisarijo nepripažįsta. Ne viena valstybė narė nepripažįsta e, Saharo Arabų Respublikos Ir mes negalime to pripažinti. Turime kalbėti su jais, nes ir jie turi tam tikrą balsą. Saharos gyventojai vakarų Saharoje taip pat nepripažįsta polisarijo. Tai yra faktas, kurį mes pastebėjome visose vykusiose diskusijose. Ir polisarijo kaip tokio atstovavimas yra e, nepilnas. Tuo ir baigsiu. Aš suprantu, kad mes e, pažangos turime siekti labai atsargiai. Visiškai suprantu, kad turime tenkinti e, teisingumo teismo nuosprendžio, nuosprendžio sąlygas, bet ir visą ES sprendimų prieimimo procesą ir e, Junktinių tautų saugumo tarybos dokumentus. Aš tą aiškiai žinau, bet tas klausimas dar kartą bus keliamas ir aš tikiuosi, kad sugebėsime pateikti jums visą informaciją ir įtikinti tuo, ką mes norime pasakyti. Ačiū, tuo ši diskusija baigiama. Palaikysime ryšį šiuo klausimu. Paskutinis šiandienos klausimas studijos pristatymas. ES patekimas į rinką strategiją ir įgyvendyti pagrindiniai tikslai. 25 minutės. Taigi aš pakviesiu dabar profesorių Bernard Hockman. Jis pristatys šią studiją ir e, po to mes galėsime jam pateikti klausimų. Visi, kas nori išeiti iš salės, prašom eiti tyliai tyliai. Quietly. Okay, Mr. Höckman. Okay, thank. <clears throat> Ponas Hukmanas. Ačiū. Iš karto pereikime prie kitos skaidrės. Šios ataskaitos tikslas buvo įvertinti ES prieigos prie e, rinkos strategiją. E, reikėjo pažiūrėti, kaip mm, ši strategija veikia verslininkų ir kitų suinteresuotų asmenų akimis. Kitaip tariant, šioje ataskaitoje apskritai kalbama apie strategiją, kas yra prieiga prie rinkos, toliau kalbama apie E, šios strategijos suvokimą. E, mes, e, sakykime, organizavome apklausą kartu su verslininkais, verslininkų asociacijomis, žiūrėjome, koks yra tos šios strategijos suvokimas. Toliau ataskaitoje kalbama apie iššūkius, su kuriais susiduria ES, kad būtų galima pagerinti prieigą uh, ES verslininkams prie trečiųjų šalių rinkos. Toliau kalbama apie kliūtis ir kalbam apskritai apie šio mechanizmo potencialą. Na ir galiausiai yra pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Bei tai, ką Europos parlamentas galėtų padaryti, kad būtų e, pasiekti minėtos strategijos tikslai. Visi puikiai paž... žinote šią strategiją, kurią pristatė komisija. Jos tikslas tiesiog palengvinti e, eksportą į trečiasias šalis iš ES, e, supažindinant eksportuotojus su eksporto kliūtimis e, mes e, apklausėme eksper, e, verslininkus, e, kok, su kokiamis kliūtimis jie susiduria, kokias kliūtis reikia naikinti prioritetinę tvarką, na ir kokių veiksmų reikia imtis jų atžvilgiu. Dabar kalbant apie šią strategiją ir su jie susijusius mechanizmus, tai dažniausiai pasikliaunama privačiu sektoriumi, verslininkų asociacijomis, taip pat yra suburtas konsultantų e, komitetas, kuriam yra suteikti tam tikri įgaliojimai dėl nustatytų eksportavimo kliučių. Tai yra nustatant, ar tai yra susijęs su PPO organizacija, ar išplaukintis iš prekybos sutarčių, ką su šiomis kliūtimis galime e, padaryti Šios kliūtis dažniausiai gali būti šalinamos per partnerius e, trečiosiose šalise, tai būtų e, komisijos atstovybės ar valstybių narių atstovybės e, trečiosiose šalise. Galiausiai E, kalbant apie šią strategiją, labai svarbi yra duomenų bazė. Kitaip tariant, e, jeigu yra nustatomos kažkokios kliūtis priekybai, kurios turi neigiamą pos, e, poveikį ekspertui, yra įrašomos į minėtą duomenų bazę. Vėliau yra rengiama ataskaita, kas yra pasiekta šalinant minėtas kliūtis. Visai neseniai E, mes pasistengėme, kad e, ši e, duomenų bazė būtų papildyta galimybė įrašais apie geriausią praktiką, kitaip tariant, kokią konkrečią naudą dėl pašalintos kliūties turėjo viena ar kita įmonė. Minėta prieigos prie rinką, kalbant apie šią strategiją, ji labai glaudžiai susijusi su pasirašytais E, priekybos susitarimais. Ir ką galėtų padaryti Europos parlamentas? Dar e, grįžtų prie priemonių, kurios yra e, reikalingos, kad būtų sprendžiamos eksperto kliūtis. Dažniausiai jos kliūtis yra susijusios su eksporto, priem, importo priemonėmis, taip pat yra ir E, standartai, techninės kliūtis e, išplaukiančios iš PPO susitarimų. Kitaip tariant, duomenų bazėje galite rasti įvairiausių kliučių. Kalbant apie šią strategiją, tai yra iš, viršu, iš apačios į viršų kylantis procesas. Kitaip tariant, ne komisija formuoja požiūrį, kas yra svarbu ES tam tikros rinkos atžvilgiu. Vietoj to yra tiesiog reaguojama į skundus, kuriuos parengė verslininkai ir verslininkų asociacijos. Ir tik tada kylamas klausimas, ką daryti su viena ar kitu, kita kliūtimi, kur yra nustatoma kaip esanti prioritetinė ar, sakykime, reikia bendrauti su priekybos pertrauk, partneriais, ar imtis veiksmų PPO lygmenių, jeigu, sakykime, tam tikros kliūtis yra pripažįstamos kaip pažeidžiančios susit, PPO standartus. Nuo 2008 metų buvo panaikintos 280 kliučių, daugiausiai jų yra susijusios su kylančios ekonomikos šalimis, pavyzdžiui, Indija, Kinija, Brazilija, taip pat ir su kaiminėmis šalimis e, Ukrainoje. Iš viso vidutiniškai per metus yra panaikinamos 20 e, kliučių E, vienas trešdalis iš jų yra e, protekcionistinės priemonės, e, kitos yra susijusios su produktų standartais. Jeigu jūs peržvelgsite visą duomenų bazę, matysite, kad 20 procentų visų ten esančių kliučių buvo panaikintos. Dauguma dėja kliučių liko ir e, galbūt tai yra vienas iš e, dalykų, kuriuos mes galėtumėm aptarti, kodėl tas kliūtis taip sunku naikinti. Mes apklausėme suinteresuotus asmenis, tai yra dažniausiai e, verslininkų asociacijų atstovai, bet to leidome įvairioms e, įmonėms, didelėms, mažoms atsakyti į mūsų parengtą klausimyną. E, Klausimynė buvo pateikti tokie klausimai. Ar jums yra pažįstamas toks mechanizmas? Ir e, po to priklausomai nuo atsakymo yra pateikiami papildomi e, klausimai. Tai yra apie šio mechanizmo efektyvumą ir panašiai. Iš viso 181 asmuo atsakė į klausimyną. Daugiausiai tai buvo įmonių, asociacijų atstovai iš privataus sektoriaus. Šio klausim, e, klausimino e, pabaigoje paaiškėjo, kad dauguma įmonių džiaugiasi procesu, e, kad jis yra efektyvus, tačiau iš apklausos paaiškėjo, kad daug įmonių ir nėra girdėjusios apie šį mechanizmą, kurį galėtų panaudoti kovojant su kliūtimis, su kuriamis susiduria trečiosiuose šalyse. Vis dėlto tos šalis, kurios jau pasinaudojo šiuo mechanizmu, yra labai e, palankiai nusiteikusios jo atžvilgiu. Daugiau informacijos, aišku, galite rasti pačioje ataskaitoje, bet e, dar grįšiu prie to, kad apklausos metu paaiškėjo, kad daug įmonių nežino apie šį mechanizmą. Tai aišku, nėra kritika pačio mechanizmo atžvilgiu, nes Turbūt e, informavimas apie tokį mechanizmą daugiausiai priklauso nuo pačių verslo asociacijų, bet tokį dalyką, į tokį dalyką reikėtų atkreipti dėmesį. Dabar kitas klausimas e, kuris buvo užduotas e, klausos metu. Kokie yra didžiausi šio mechanizmo pasiekimai? Dauguma sutinka su tuo, kad šis priemonė yra labai svarbi skatinant skaidrumą. E, aiškinant, pavyzdžiui, su kokiomis e, kliūtimis yra susidūrima vienoje ar kitoje šalyje. Mes e, organizavome ne vieną sustikimą ir apklausą tiek su viešuoju, tiek su privačiu sektoriu ir atsakymai. E, yra štai kokie. Dauguma apklausos dalyvių laikosi nuomonės, kad ši priemonė laikui bėgant pasiteisino. Uh, kovojant su kliūtimis eksportuojant į trečiasias šalis. Dabar kalbant apie iššūkius, tai įmonių buvo, įmonėms buvo užduotas klausimas, kiek jos, sakykime, sutaupė lėšų arba uždirbo panaudodamos tokį ekspertą e, mechanizmą. Kitaip tariant, jeigu jos, e, jos atsakė, kad jeigu visas procesas būtų sudėtingas, brangus, jos tikrai jo nenorėtų naudoti. E, šis klausimas yra labai svarbus, nes galų gale e, mechanizmas veikia tik tuo atveju, jeigu įmonė pateikia skundus. Kitaip tariant, jeigu visas skundų teikimo mechanizmas bus brangus, įmonės tiesiog jų neteiks. O šio e, na, viso proceso nauda priklausys nuo to, kokias priemonės turi komisija problemams įspręsti. Taigi tai yra svarbiausias klausimas. Pavyzdžiui, jeigu ES yra sudariusi priekybos sutartį su trečiaja šalimi, turi daugiau priemonių kovoti su viena ar kita uh, kliūtimi. Jeigu, pavyzdžiui, uh, yra galimybių pasinaudoti tokiu e, susitarimu, ES pozicija yra stipresnė. Na, jeigu tokio e, susitarimo nėra, tada vadovavimas tik tai užsienio politika ir galbūt tokiais atvejais ne visada įmonės yra linkusios pasinaudoti šiuo mechanizmu. Kitas dalykas pačios kliūties pobūdis. Jeigu, sakykime, e, kliūtis buvo sukurta e, vyriausybės lygmeniu, Sprendimas taip pat turi būti ieškomas kuo galima aukštesnių lygmenių, pavyzdžiui, PPO. Toliau kitas dalykas - tai yra koordinuotas atsakas. E, tarp ES institucijų, komisijos ir valstybių narių turėtų būti suformuota bendra pozicija reaguojant į trečiųjų šalių veiksmus. Dabar e, dėl iššūkių. E, kaip sakykime, visa tai veikia prieiga prie trečiųjų šalių rinkos. Priminsiu, kad procesas yra kylantis iš apačios į viršų. Kitaip tariant, per šį mechanizmą yra reaguojama į įmonių pateiktus skundus. Tačiau pačios įmonės. E, joms trūksta kartais informacijos apie, e, apie, apie mechanizmą Jeigu, pavyzdžiui, įmonė eksportuoja į tam tikrą šalį, susiduria su problemomis, ne visada žino, kokio pobūdžio e, tai yra kliūtis, tai yra jai trūksta informacijos ir tokią problemą reikia spręsti. Tai paaiškėjo ir iš atliktų apklausų, Ir mes laikomės nuomonės, kad įmonių formavimas galėtų būti patobulintas, nes ne visos netgi įmonės žino apie tokio mechanizmo egzistavimą. Ne viena įmonė pasakė, kad mes e, galėtumėm, pavyzdžiui, atnaujinti duomenų bazę, pateikti grįžtamą į ryšį, kas buvo padaryta, kalbant apie jau tas kliūtis, kurios įtrauktos į patį pačią duomenų bazę. Šiuo atžvilgiu labai svarbu paminėti koordinavimą tarp įvairių šiam procesui priklausančių e, dalyvių. Nes, pavyzdžiui, dauguma apklausos dalyvių sakė, kad e, gal kovojant su kliūtimis būtų galima panaudoti ir kitas priemonės, pavyzdžiui, e, iš kitų sričių. Rekomendacijos. Tai nėra mūsų parengtos rekomendacijos, mes tiesiog perteikėme kitų mintis, kaip strategiją būtų galima patobulinti. Viena iš rekomendacijų, kurios yra ataskaitoje, skamba štai kaip. Kad Yra daug dalykų, kurie įtakoja e, eksportą iš ES. Tai yra, yra labai daug kliučių, kurios vis dar nėra įtrauktos į mūsų duomenų bazę. E, nežinome, kokio masto tai yra problema, tačiau į tai reikėtų atkreipti dėmesį. E, kai kurie sako, kad reikėtų naudoti kiekybinius rodiklius, kurie leistų įvertinti, ar situacija keičiasi ar ne. Toliau kai kurie prašo, kad komisija pateiktų detales ataskaitas, kas buvo padaryta konkrečių kliučių atžvilgių ir kodėl kai kurios kliūtis vis dar egzistuoja po penkių ar netgi dešimties metų. Taigi labai šiuo atžvilgiu svarbus skaidrumo aspektas. Pabaigai. Norėčiau pasakyti, kad visiems buvo užduotas uh, vienas klausimas ir pateiksiu tiesiog bendrą atsakymą. Tai yra, uh, Ką Europos parlamentas galėtų būti, ką galėtų padaryti, kad ši minėta e, strategija būtų efektyvi. Ne vienas atsakymas buvo štai koks, kad Europos parlamentas galėtų e, suderinti interesus e, įvairiais lygmenimis - savivaldybės, nacionaliniais, europiniais. Tai yra nacionaliniu, europiniu ir savivaldybių lygmeniu. Ir tai, kad būtų didinamas e, žinojimas apie šį mechanizmą. Toliau kitas dalykas dėl darbo tvarkės skirtos prieigai prie e, rinkų. Pavyzdžiui, kai būtų organizuojamos e, misijos į trečiąją šalis, Susitikimų metu turėtų būti keliamas ir prieigos prie e, rinkų klausimas. Na ir galiausiai išteklių klausimas. Tai yra, kiek lėšų yra skirta, skirta šiai strategijai įgyvendinti. E, labai nedidelė dalis, nors e, yra labai e, daug pasiūlymų, kaip strategiją patobulinti. Visam, visam procesui reikės daugiau išteklių. Ir kad ši strategija taptų efektyvi, kad būtų efektyviai kovojama su duomenų bazėje esančiomis kliūtimis, reikės papildomų išteklių. Ačiū. Ar turite klausimų? Komentarų? Trumpai, Helmut. Vienas klausimas dėl mm, PPO ir priekybos palengvinimo sutarimo. Jūs minėjote, kad yra sudėtingų klausimų dėl PPO. Tai ar ši priemonė padeda kai kuriems dalyviams pasaulio priekyboje, korporacijoms, MVI, ES panaudoti tai tokiu būdu Tai, tai yra papildoma priemonė mūsų bendrojoje architektūroje. So thank you very much. Komisija. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, tikrai pribrendo laikas šioms diskusijoms ir rink, prieigos prie rinkos klausimai susijęs su žimtumu ir, ir, ir, ir tikrai kitais svarbiais aspektais tai bus labai svarbus e, klausimas ir dabar ir ateityje. Ir kaip profesorius Hukmar sakė, uh, didėja protekcionizmas iš mūsų partnerių pusės, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, pripažinkime, pasaulis pasikeitė. Nebegyvename tame pasaulyje, kur visi priekybos partneriai e, laikėsi tų pačių taisyklių. Dabar, na, aš nevardinsiu konkrečiai, bet e, daug kas labai puikiai žinome, kaip žaidžia to žaidimus ir, ir, ir aišku, yra reikalinga spręsti tą kliūčių klausimą, aš, sakykime, prieigos prie rinkos klausimą siečio su 2,4 milijardo eurų papildomo e, eksporto galimybių mūsų kompanijoms. Tai yra tūkstančiai darbo vietų ES aptariant platesnį klausimų ratą nuo žemės ūkio, maisto, aeronautikos, farmas farmacijos produktų ir taip toliau. Iš tikrųjų, labai svarbu būtų paminėti prieigą prie rinkų MVI. Tai yra dažniausiai būtent tos kompanijos, kuriams reikia didžiausios pagalbos ir kurios tikrai labai aktyviai dirba tas ir tie. Ką profesorius Hukmas sakė, pabrėžė, aš manau, daug kam galima pritarti ir jo pasiūlymai tikrai naudingi. Daugiau eksporto reiškia, kad sistema veikia, bet kadangi vis daugiau protekcionizmo, kaip matome tendencijų iš partnerių pusės, tai reikės dar labiau stengtis mums visur, įtraukiant visas institucijas ir ypač mes sveikiname kas buvo pasakyta dėl Europos parlamento. Taigi, kaip mes galėtumėm mm, išspręsti situacijas. Sutarė, pritarėme pono Hukmanui, kad tikrai reikia daug daugiau nuveikti informavimo srityje. Tai čia mūsų namų darbai. Komisija valstybėse narėse stengiasi dirbti kaip galima labiau už to Briuselio burbulo ribų. Uh, E, dirbti. Mes stengiamės visose valstybėse narėse, štai tik e, Kopenhagoje prieš savaitę, kiek daugiau pradėjome mm, e, prieigos prie rinkų nacionalinės dienas, kad iš tikrųjų mūsų kompanijos, taip pat ir MVI, visos, kurios yra suinteresuotos, gauna informaciją, kad yra rink, prieigos prie rinkos strategija ir vis, visos tos paramos priemonės. Uh, ir komisijos, koks yra darbas, informacija yra pateikiama. E, čia iš Europos parlamento pusės mes būtumėm dėkingi, kad jūs kasdien palaikydami ryšį su savo rinkėjais, su savo apygardomis, galėtumėt informuoti juos, kad jeigu yra kažkokių problemų su eksporto klausimais, tai štai yra, yra atitinkami mechanizmai ir tikrai galima jais pasinaudoti. Taigi tas visuomenės informavimas, komunikavimas, informacijos skleidimas yra nepaprastai svarbus dalykas. Dar vienas labai svarbus klausimas tai yra geresnis prioritetų nustatymas. Čia aš nežinau, ar čia kvestionuoti profesorius Hukmano išvadą. Jis galvoja, kad reikėtų galbūt apriepti daugiau problemų dėl prieigos prie rinkos, nei mes aptarėme, bet mes galvojame, kad procesas turi išlikti demokratiškas. Komisija gali turėti įvairių minčių, ka, dėl kokių m, mm, kliūčių prieigai prie rinkos mes galėtumėm dirbti, bet, na, kreipkime visų pirma į rinkas, ko, ko reikia mūsų įmonėms. Na ir, aišku, galiausiai reikia daug geresnio koordinavimo veiksmų. Mes turime derinti savo veiksmus. Uh, žinote, yra Europos ekonominės diplomatijos projektas, kur komisijos departamentai vadovai apjungiami ir su valstybėmis narimis dirbama kartu, tiesiog kad vieni kitiem padėtumėm, sustiprintumėm savo pastangas. Aš vieną dalyką noriu pasakyti iš savo patirties. Aš anksčiau vadovavau prie prekybos ekonomikos delegacijai Kinijoje. Tai iš tikrųjų čia jų įdirbis prieigos prie rinkos srityje yra tobulas, tiesiog miržiniškas. Ir aš su daug kolegų iš pramonės kalbėjausi, iš, iš ūkio ir pavyzdžiui, e, su pirmininku Šulcu. Ah, net negali patikėti, kaip galingai yra dirb, Bamako, koks galingas yra jūsų žodis, išsklindantis iš Europos parlamento lūpų, kai jūs keliaujate po pasaulį. Jūsų įtaka yra milžiniška ir jūsų klausosi aukščiausio lygio žmonės. Aš atsimenu, kaip pirmininko Šulco buvo klausomasi dėl prieigos prie rinkos. Iš dalies mes sprendėme tokiu būdu problemas, pavyzdžiui, su Japonija. Tai aš iš tikrųjų. Aš manau, kad kiekvieną kartą, kai parlamento delegacija vyksta kažkur į kažkurę pasaulio kampelį, prisiminkite apie prieigą prie rinkos, nes iš tikrųjų jūs esate geriausi mūsų ambasadoriai. Ponios ir ponai, šiame mūšyje mes visi turime prisidėti, kovoti ir manau, kad tikrai jūsų indėlis yra nepaprastai svarbus. O mes toliau liekam jūsų nuožiūroje, kiek reikėtų jums, mes visuomet esame pasirengę padėti. Labai ačiū gegužės antrą savaitę mes vyksime į Kiniją. <laughs> Iš tikrųjų, profesoriu Akmanai, gal galėtume trumpai atsakyti į e, kolegos klausimus? Taip, iš tikrųjų, tai yra dalis, e, aš, na, kol kas dar susidarimas vis dar procese gyvenimo, aš nežinau, bet tas, kaip tas patariamasis komitetas dirba, daug kas sėtina su uh, PPO susitarimų dėl techninių kliūčių priekybai, taip pat e, sanitarinių fitosanitarinių priemonių. Čia nieko tokio, kas trukdytų ir um, tam susitarimui dėl uh, palankesnių sąlygų sukūrimo priekybai, priekybos palengvinimo, m, tapti dalimi viso to proceso, manau, kad iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų ir priekybos va, palengvinimo starimo, įsigirgzat straipsniuose visą tai yra ir taip, iš tikrųjų, tai yra dalis proceso. E. Ačiū profesoriau, taigi 25 darbo tvarkės klausimą įveikėme, 26 klausimas yra kiti klausimai. Mūsų mylimas e, darbo tvarkės punktas e, nėra kitų klausimų. 27 punktas yra kiti posėdžiai, tai yra kovo 21-22 dienos. Ir tiek. Labai ačiū visiems, gero vakaro.